Tutto pronto? Bene, eh, cari colleghi, eh, se volete per favore prendere posto. Kolegos, prašau visus susėsti savo vietas, kad pradėtumėme darbą šį rytą. Nes jau šiek tiek vėluojame. Taip pat noriu Jūs informuoti apie darbo tvarkės uh, e, pakeitimus. Septintas darbo tvarkės punktas, pagal kurį turime svarstyti rinkimų stebėjimo misijos Kosove ataskaitą, atidedamas kitam, kito pirmadienio posėdžiui Strasbūre, nes iki to įvyks pasikeitimas nuomonėmis su Serbijos vicepirmininku. Uh, Niekas neprieštarauja, taigi darau prielaidą, kad tam darbo tvarkės pakeitimui pritarėme. Turiu dar keletą pranešimų prieš, pradedant, per, prieš pernant prie balsavimo, kaip ir numatyta darbo tvarkė. Kaip žinote, parlamentinė sesija per pirmąjį svarstymo etapą pritarė demokratijos ir žmogaus teisų instrumentui. Po to komisija atsiuntė parlamentui savo oficialią poziciją tuo klausimu. Tai vyko gruodžio mėnesį ir dabar turi prasidėti antrasis svarstymo etapas. Ir mūsų komitetas pranešėjams ponui Galeriui ir poniai Lochbiller pateiks dokumentą, kurį parengė kaip atsaką deleguotųjų aktų darbo grupė. Kiti komitetai yra atsakingi už finansinės sritis ir jie balsuo, jie iš tikrųjų balsavo dėl dokumento praeitėje per pirmąjį svarstymo etapą, o mes sausio 26-ąją balsuosime komitete o plenarnėme posėdėje balsuosime per vasario mėnesio pirmąją plenarnę sesiją. Ir taip e, mes gana sparčiai pereisėme prie taikinimo etapo. Taigi, jeigu niekas neprieštarauja, norėčiau oficialiai paskelbti, kad pranešėjai antrajame svarstymo etape šiuo klausimu yra ponas Garis ir ponė Lochbiller. Atrodo, kad jau beveik visi susirinkę, todėl pereikime prie balsavimo. Prašau visų įdėti balsavimo korteles į balsavimo aparatus. Ir balsuosime. Komutsakos kėdė di intervenire. Benissimo, allora. Ponas Romatsakos prašo žodžio, kaip mane informavo. Prašau. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους τους συναδέλφους. Ačiū. Pane pirmininkė, noriu visiems kolegoms palinkėti gerų naujų metų, o žodžio paprašiau dėl to, kad trumpai pakalbėčiau apie tekstą, dėl kurio šiandien balsuojame, dėl Frontexo. Kalbu apie vieną horizontalaus pobūdžio pakeitimo pasiūlymą dėl savokos nelegalus ar neteisėtas pakeitimo. E, kai pabėgėlius taip apibūdiname. Tai yra skirtumas tarp nelegalių ir neteisėtų e, pabėgėlių. Ir čia siūloma tekste pranešėjos e, irregular žodį vartoti. Tai aš manau, ponė pirmininkė, kad e, siekiama Frontexe tiek veiksmingumo daugiau sukurti, bet tiek ir apsaugoti labiau žmogaus teisės ir Manau, niekas Europos parlamente neprisimtų uh, išskirtinės atsakomybės už padėtį žmogaus teisų. O situacija prie išorės sienų, čia galima galvoti apie Graikiją, apie Maltą, Ispaniją, Italiją, visiškai nesusijusi su tuo, ką čia nutarėme E, šiuose rūmuose Briuselėje situacija ties sienomis vietoje yra labai grėsminga, dėl to norėtumėm, kad uh, žodis illegal ir toliau liktų tekste ir nebūtų keičiamas žodžiu irregular. Mm, kompromiso vardan mm, siekiant būti konstruktyviems galima, galima būtų galbūt siūlyti žodį clandestine nes mano manimu tai savoka, kuri nėra tokia griežta kaip žodis illegal ir taip pat e, kiek kitokia atspalviai įneša į tekstą negu žodis illegal. Taigi toks būtų siūlomas kompromisas. Possiamo chiedere al relatore il suo pensiero. Prego, onorevole Na, reiktų paklausti pranešėjos, ką jie apie tai mano. Pane Lohpilė, ar norite pasisakyti? Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Aš negaliu pritarti šiam pasiūlymui. Aš, laik, aš pasisakyčiau už terminą irregular. Noriu jums priminti, kad netgi Frontex agentūros vadovas vartoja šį terminą, taigi nemanau, kad reiktų kažkaip nukrypti nuo šio standarto. Bene, abbiamo preso atto del suo pensiero, onorevole Tannock. Ačiū, ponas Tanokas. Ačiū, pirmininkė. Uh, Aš pasisakau už aukščiausius standartus žmogaus teisų srityje. Vis dėlto imigracijos aš nelaikau žmogaus teisę. Ne, žmonės neturi teisės imigruoti į mūsų valstybės, nebent jie bėga nuo persekiojimo. Tuomet jie tampa pabėgėliais, bet pabėgėlis yra, pabėgėlio terminas apibrieštas. E, anglų kalboje e, man tai tikrai nepriimtinas terminas, tai man primena kažkokius nusikaltelius, kurie slapstosi nuo teisingumo. Slapti migrantai man nepriimtina, aš pasisakyčiau už neteisėtus migrantus. Dunque, ultimo intervento perché non possiamo fare un dibattito sul punto. Pre... Aš manau, kad e, diskusijos dėl šio klausimo dar negalim rengti. Bet aš dar kartą norėčiau pasakyti dėl terminų. Pone Tenokai, Gal procesas ir yra neteisėtas, bet žmonės nėra nelegalai. Galėčiau pakartoti tai, ką ką tik kolegė Lohbiller sakė. Jeigu Frontex angliškai naudoja terminą irregular, tai parlamentas neturėtų pasirinkti kitokio ži... silpnesnio termino. Bene, allora, eh, l'emendamento 2. Taigi, antras pakeitimas, apie kurį jūs kalbėjote. Jį pateikė pranešėja. Jas. Ir jame yra žodis irregula. Jeigu jūs nesutinkate dėl ši, su šiuo pakeitimu, galite balsuoti prieš, kaip kad pasisakydami išreiškite nuomonę. Jeigu pranešėjas su tuo pakeitimu nesutiks, tai jūs galėsite balsuoti pagal savo nuožiūrą. Tačiau negalime pakeisti dokumento, jeigu pranešėjas to nesutinka. O dabar, manau, mes galėtumėm pereiti prie balsavimo. Ir balsuosime pagal antrąjį kompromisinį pakeitimą susidant iš dviejų dalių. Pirma dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Antra dalis, kas už? kas prieš susilaikė priimta. Penktas pakeitimas su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 37 kas už, prieš susilaikė atmesta. 38 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Dvi dalys. Pirma dalis kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antra dalis kas už, prieš susilaikė priimta. 39 kas už, prieš susilaikę priimta. Septintas pakeitimas dvi dalis. Pirma dalis, kas už prieš susilaikė. Nelabai aišku, balsuokime elektroniškai. Dėl pirmos dalies, septinto pakeitimo pirmos dalies balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 22 prieš, 19 už. Antra dalis kas už, kas prieš, susilaikė irgi atmesta. Trečias kompromisas, dvi dalis, pirma dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis kas už, prieš, susilaikė, Manau, kad atmesta, bet nesu visiškai tikras, todėl siūlau patikrinti elektroniškai. Dėl trečio kompromiso antros dalies balsuojame kortelėmis. Chiusa la votazione. Baigiame. Priimta. 24 už, 19 prieš. Kitas, 41 pakeitimas, kas už? Prieš, susilaikė, priimta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisinis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, neaišku. Patikrinkime elektroniškai, dėl dešimto pakeitimo balsuojame, pradedame. Baigėme balsuoti. Visi balsavo 24 prieš, 21 už. Atmesta. 45 pakeitimas su pakeitimu žodžiu. Ponas Kumutsakos. Ačiū, pronė pirmininkė. Dėl šio žodinio pakeitimo reikia pasakyti, kad yra pasiūlymas ties 45 pakeitimu. Tekste kalbama apie maritime provisions ir įvairias kitas teisinės nuostatas. Maritime law provisions reiktų gal išbraukti šioje vietoje, o visą kitą palikti tekste. Va bene, questa è la, ehm, la descrizione del... Aišku. Taigi, dabar pradedame balsuoti. 45 su pakeitimu žodžiu. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 46 kas už, prieš susilaikė priimta. 47 už, prieš susilaikė atmesta. 49 už, prieš sulaikę priimta. Pakeitimas žodžiu. Vienuoliktas. Dvi dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Manau, kad atmesta. Jeigu niekas neprieštarauja, Galim tęsti. Norima patikrinti elektroniškai. Taigi balsuojame dėl žodinio 11 pakeitimo antrosios dalies. Ar jų visi balsavote? 26 prieš, 19 už, atmesta. 51 žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, Priimta. 52 atsiimtas. 53 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 54 kas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 56 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 55 kas už. Prieš Sulaikė. Manau, kad priimta. 57. Yra pakeitimas žodžių pateiktas. Ponas Kumutsakos papasakos mums apie jį. Κύριε Πρόεδρε, συγκεκριμένη τροπολογία ισχύει ακριβώς... Pone pirmininkė, čia pasakytina tas pats, kad, kas yra apie 45-ąjį pakeitimą, o jis buvo patvirtintas dėl jurisdiction ta pati pakeitimo esmė, kaip ir siūliau ir 45 pakeitimo, o jis, kaip sakiau, buvo patvirtintas. Komunkui. <laughs> E, e, Puiku, e, aš nesupratau, nes nebuvo vertimo, bet turbūt tas pats. Dabar jau girdim vertėjus. Mm, Manau, kad tai toks pat patikslinimas kaip ir 45 pakeitimo atveju. Tie patys kriterijai. 57 mhm. pakeitimų žodžiukas už prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. Dvyliktas su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš, susilaikė priimta. 58 e, suderinamas, taigi balsuojame, kas už, prieš susilaikė atmesta. 13 dvi dalys, pirma dalis už, prieš susilaikė atmesta. Antra dalis už. Prašoma elektroniškai patikrinti balsavimą dėl pirmosios dalies. Taigi dar kartą balsuojame už pirmąją dalį elektroniškai. Ar jau visi balsavote? Baigiame. 25 už, 20 prieš. Priimta. Antra dalis, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 14, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 59, kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šešis, šeštasis kompromisinis, kas už prieš susilaikė priimta. O dabar pereiname prie 61 pakeitimo, kas už, kas prieš. Nelabai aišku. Todėl reikėtų patikrinti balsuojant kortelėmis. Balsuojame dėl 61 pakeitimo. Chiudiamo, ecco, adesso hanno votato tutti. Chiusa la votazione. Ar jau visi balsavote? Baigėme. 21 <clears throat> už, 26 prieš. Atmesta. 16 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Pono Kumutsakos pasisakė. Ačiū. Pone pirmininkė, tai jau bus paskutinis mano pasisakymas. Dar šiuo atveju yra nuoroda į pranešėjos pakeitimo pasiūlymą with special regard to the right of everyone to live in the country. Taigi kalbama apie kiekvieno asmens teisę laisvai pasirinkti šalį, kurioje nori gyventi ir prašyti, raginti laikytis tarptautinės teisės nuostatų. Sutiktume su pirmąja dalimi pranešėjos pakeitimo, tai yra atsižvelgiant į kiekvieno teisę pasirinkti šalį, kurioje nori gyventi, skaitant ir jo gimtają šalį, tačiau antrosios dalies e, nenorėtumėm patvirtinti. Jeigu pranešėjai tai tinka, tuomet e, siūlau daryti taip. Lokbiler. Pane Lokbiler. Ačiū. Aš sutinku su pono Kumusakos pasiūlymu. E, va bene, allora la, la relatrice accetta. Taigi, dabar matome, kad pranešėjas sutinka su jūsų pasiūlymu, taigi galime balsuoti taip, kaip jūs norite. Bet paprašyčiau vieną smulkmenėlę išsiaiškinti. Antroji dalis yra susijusi su tuo žodžiu irregula. Ar čia kas nors kito turime galvoje? Kai jūs sakote antroji dalis, gal tik aš čia nesuprantu. Uh, Gal kitiems tai ne, neaktualu, bet aš nelabai suprantu, kas į tą antrąją dalį įeina. <clears throat> Ne tik jūsų problema ir mano tokia pat problema. Aš kalbėjau apie pirmą ponios Lochpiller um, pasiūlymo dalį. Galėtume sutikti su pirmąją dalimi, jeigu antrąją išbrauktume. Tai yra, jeigu jos pasiūlyme antrą dalį išbrauktume, tuomet mes sutinkame su tokiu pakeitimu. Eh, Taigi kokia yra ta antroji dalis, gal galite perskaityti? Special... E, atsižvelgiant į kiekvieno asmens ypatingą teisę gyventi vienoje ir kitoje valstybėje, skaitant gimtinę. Tačiau negalime sutikti su antraja pakeitimo dalimi, kur kalbama apie tarptautinės apsaugos teikimo e, nuostatas ir non, e, ir non refoulement. Ah, e accetta, quindi, quindi è... Pone Lochbiller, ar jūs sutinkat? Taip. Taigi dabar balsuojame su paminėtų patikslinimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Septintas kompromisinis pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. E, 18 pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. 64 kas už prieš nelabai aišku. Taigi patikrinkime elektroniškai. Dėl 64 balsuojame. Tutti hanno votato, chiusa la votazione. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. 21 prieš, 27 už. Priimta. Dabar balsuojame dėl 19 pakeitimo dvi dalys. Pirma dalis, kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. Antra dalis. Už. Prieš. Susilaikė, atmesa. E, prašoma, kad būtų patikrinta elektroniškai, taigi galime tai padaryti. Balsuojame dėl 19 pakeitimo antrosios dalies elektroniškai, prašom. Mankano due voti. Trūksta dar vieno balso. Baigiame balsuoti. 22 už, 25 prieš. Atmesta. Aštuntas kompromisas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 21 dvi dalis. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Antra dalis, kas už, prieš, susilaikė, manau, kad atmesta. Trečia dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 22 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pirmas kompromisinis pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. Dabar periname prie 25, kas už, prieš susilaikė atmesta. 26, kas už, prieš susilaikė neaišku. Tikriname elektroniškai. Taigi 26 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Baigiame balsuoti. E, dvidešimt penki už, devyniolika prieš priimta. Antras pakeitimas. Kas už? Pasisakyti kažkas nori. Ponas Kumutsako. Pone pirmininkė, netesėjau pažado, dabar jau tikrai paskutinis bus mano pasisakymas turiu pasakyti, kad EPP balsavimo sąraše yra klaida, ne už, o prieš įrašyta sąraše. Čia kalba apie antrą pakeitimą. Ačiū. Prieš e, tą patikslinimą, kurį jūs pradžiai išsakėte, reikėjo pataisyti turbūt EPP frakcijos balsavimo sąrašą. Gerai. O dabar balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Kas už? Prieš Susilaikė. Atmesta. 27. Norime patikrinti elektroniškai dėl antrojo pakeitimo. Elektroniškai balsuojame dėl antrojo pakeitimo. Chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. Dvidešimt šeši už, dvidešimt du prieš. Priimta. Dvidešimt septintas kas už? prieš neaišku. Tikrinkime elektroniškai dėl 27 kas balsuojame. Chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. 29 prieš, 19 už, atmesta. 28 kas už, prieš, susilaikė, manau, kad priimta 29. Kas už? Prieš susilaikė. Neaišku. Balsuojame elektroniškai dėl 29. Pradedame balsuoti. 29. Aperta la votazione. Dėl 29. Chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. 22 prieš, 27 už priimta. Žodinis pakeitimas kartu su 30 pakeitimu, kas už, kas prieš, sulaikė priimta. Toliau perėmė prie 32, dvi dalis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta Priim. Manau, kad atmesta. Dėl antros dalies 32 pakeitimo balsuojame elektroniškai. Hanno votato tutti chiusa. Ar jau visi balsavote, baigėme balsuoti? 23 e, prieš, 26 už priimta. 34. Pirma dalis, kas už prieš, susilaikė priimta. Antra dalis už prieš susilaikė prieim. Atmesta. 37, kas už prieš susilaikė priimta. Balsuojame elektroniškai dėl viso pasiūlymo su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Dar yra vienas kolega, kuris nebalsavo. Baigiame balsuoti. 43 už, 5 prieš, nėra susilaikysiu. Sveikinimai pranešėjai. Rezoliucija priimta. Puiku. O dabar galime pereiti prie Europos parlamento ir tarybos reglamento apie Pakistanui nustatomos autonominės priekybos lengvatos diskusijos. Komis, Inta komitetas už tai atsakingas. Mūsų nuomonės referentas yra Kristijan Dan Preda. Jam suteiksiu žodį. Sula, sua responsabilità. Prašau, ponė Preda. Mulțumesc mult, domnule președinte. Ačiū pirmininkė. Palauksiu, kol visi nutils salėje, sako kalbėtojas. Ah, onorevole Mauro. Ah, prego. Semplicemente non ha funzionato, ho votato sì. Ah, nell'ultima... Voto finale, ho ah, votato voto sì. Finale. Aš balsavau už, gale balsuojant balsavau už, Gerai, mes pasižymėsime, sako pirmininkas. La votazione testė conclusa. Bene. Bene, penso possa, si, si sta dileguando il pubblico. Io direi che la, la, la sentiamo. Žmonės išeidinėja iš salės. Bet manau, kad galime pradėti, ponė Prėda. domnule președinte propunerea de regulament prezentată de către šis komisijos pateiktas pasiūlymas dėl reglamento e, numato lengvatinės prekybos nustatymą su Pakistanu, netaikant Pakistanui muito mokesčių, uh, 70 prekių rušių. Kalbame apie tekstilės gaminius ir e, drabužius. Ir šis pasiūlymas mm, kalbėtojas sustoja. Taigi kalbame apie e, priekybos lengvatas ir etanolui. Manau, kad visi sutarėme, jog reikia paremti Pakistano ekonomikos e, atsigavimą po šalį nusiaubusių potvinių 2010 vasarą. Pakistano gyven... žmonės tikisi solidarumo iš e, Europos Sąjungos ne tik prekyboje, bet ir ilgos trukmės laikotarpiu, kad būtų galima užtikrinti tvarų šalies vystimasis. Lisabono sutartis suteikia mums galimybę tai daryti, tai yra teikti humanitarnę pagalbą ir tuo pat metu užtikrinti siekti tvaraus šalies vystimosi. Ir atžvelgiant į visą tai, norėčiau akcentuoti du dalykus, kurie, man atrodo, problematiški komisijos pasiūlyme ir jie e, aptariami ir mano pasiūlytuose pakeitimuose. Taigi visų pirma, nos, tas prekybos lengvata siūloma numatyti trims metams. Komisija, patikdama savo pasiūlymą, neatliko iš visapusiškos siūlomų priemonių analizės ir poveikį. Todėl aš tas priemonės siūlau apriboti dviejų metų laikotarpiui ir galimai pratesti jas trims metams po to, kai komisija atliks išsamų poveikio vertinimą. Iš mūsų komiteto požiūrio taško aktualiausia yra išsiaiškinti, koks bus tų priemonių konkretus poveikis gyventojams. Taip pat išsiaiškinti, kaip tai atsilieptų Pakistano finansiniams ištekliams, ypač atsižvelgiant į tai, kad ta šalis e, yra pasirašysi sustarimą, pagal kurį turi tobulinti šalies finansų sistemos valdymą. Parlamentas taip pat e, turėtų duoti savo pritarimą e, tų prekybos lengvatų pritarimui po metų. Jeigu mes pritarsime mano siūlymui patvirtinti priekybos lengvatas dviems metams. Taip pat mes turime nepamiršti žmogaus teisų aspekto. Ir aš manau, kad žmogaus teisų padėties pablogėjimas Pakistane būtų ta priežastis ir tas atvejs, kuomet priekybos lengvatų taikymas būtų e, sustabdytas. Pirmininkė, salė yra gana triukšminga. Aš noriu priminti, kad pakeitimus reikėjo pateikti iki uh, sausio 13 iki sausio 19 dienos. Atsiprašau, sako pirmininkas. Tačiau, nes taip yra visada, kai balsuojame, gale visada būna pagyvėjimas. Bet savo ausinėse mes girdėjome viską jūsų pasisakymą. Pone Gomes. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Priedai už žanginį pasisakymą. Ir už tai, kad pristatė pakeitimus. Ir aš pritariu jam, kad svarbu akcentuoti žmogus teisų aspektus. Ir kad mūsų tikslas yra e, paskatinti Pakistano administraciją aktyviau dirbti, kadangi e, jeigu pratesim šią sutartį, tai e, mes pasieksime labai svarbių rezultatų. Tekste, e, manau, yra tokių sunkesnių ar lengvesnių priimti vietų, bet mes turime nepamiršti, kad dėl šios sutarties su Pakistanu e, poveikis bus padarytas daugeliu valstybių, ne tik tai vienai. Mes visi suprantame, kad šis sektorius yra nepaprastai svarbus užtikrinant e, Pakistano ūkio raidą. Ir Mes taip pat žinome, kad šis sektorius susiduria su didžiuliu socialiniu dempingu. Todėl labai svarbu įvertinti padarinius, pasiekmes, apie kurias kalbėjo mūsų kolegos. E, turim pažiūrėti, kokios įtakos tai turės žmogaus teisėms ir darbuotojų teisėms. Mes žinome, kad Pakistane tai yra labai rimta problema ir mes žinome, kad tarptautiniu mastu turi būti priimtas darbuotojų teisių susitarimas. Taip pat labai svarbu reikalauti, kad Europos komisija pateiktų tokį poveikio vertinimą, e, atsižvelgiant tai, kaip sutartis buvo pritaikyta dviejus metus. Ir tada, remiantis tomis išvadomis, galėtume pagalvoti, kaip pratesti sutartį. Jeigu pažvelgtume į komisijos ataskaitą, nemanau, kad um, galėtume lengvai sutikti, kad galima daryti, galima pratesti tą sutartį, nes yra labai daug e, sričių pasaulyje, kur tokių preferencinių susitarimų irgi reikia. Aš manau, kad mes solidarumą su Pakistanu galėtume ir kitokiais būdais pademonstruoti. Taip pat reikėtų kaip, pagalvoti, kaip galėtume padėti Pakistano pramonės raidai. Aš nenoriu skambėti labai negatyviai, bet bet kokiu atveju e, komisija yra pateikusi pasiūlymų dėl tolesnio santykių, e, santykių e, vystimo. Bet aš galiu E, pakalbėti tik apie tai, ką siūlo mano grupė, mano frakcija ir svarbu toliau dirbti. Konkludere con uh, la. Ir daugiau niekas nenori pasisakyti. Galime baigti to klausimo svarstymą ir aptarti siūlomą darbo tvarkę. Tartautinės priekybos komitetas turėtų balsuoti dėl šio klausimo sausio 26. Taigi laiko lieka nedaug. Pakeitimus galima teikti iki sausio 18 dienos vidurdienio, o komitete balsuosime sausio 25-ąją. Žvelgiant į tai, kad e, tvarkaraštis yra labai įtemptas, prašyčiau visų pateikti pakeitimus tik anglų kalbą. Ir dabar Perėsime prie kito pranešimo svarstymo ES ir Irano santykių klausimų. Pranešės yra ponas Belderis, taigi jam suteiksime žodį ir išklausysime jo. Prašau. Dank u wel, meneer de voorzitter. Dėkoju, pirmininkė. Hartelijk dank voor uw 301 ingediende amendementen. Dat geeft aan. Uh... Ačiū visiems už pateiktus pasiūlymų. pasiūlymus dėl pakeitimų. Tai tik parodo, kad jums visiems rūpi šis pranešimas, o aš ketinu. O, aš, o man labai rūpi, kad e, vyriausybė e, būtų veiksmingai dirbanti vyriausybė, kad e, ji kiek įmanoma geriau dirbtų Irano žmonėms, turint omenyje tarp tautinių įvykių raidą ir pokalbius dėl branduolinio ginklo Ženevoje. Turime pateikti labai stiprų Europos parlamento pranešimą ir tikiuosi, kad visi su tuo sutinkate. Turėdamas tai omenyje, peržvelgiau labai atidžiai visų jūsų pateiktus pakeitimus, dar kartą juos pasigilinsiu ir mielai savo pirminės pastabas pateiksiu jums, kiek manoma, greičiau. Ir jau dabar galiu pasakyti, kad daugelies ryčių, pavyzdžiui, dėl žmogaus teisų, mačiau pateiktų pakeitimų, kurie man tikrai atrodo priimtini, taigi nereikės jokių kompromisinių pakeitimų teikti, bet aišku, terminai teikti pakeitimus buvo labai trumpi. Tad suprantu visiškai jūs, kad galbūt ne viską spėjote pateikti ir galite tą dar padaryti, savo reakcijas pateikti per šią savaitę, per kitą savaitę, kad višalių pagrindų uh, apsikeistume nuomonėmis, ką daryti su kompromisiniais pakeitimais ir kitais dalykais. Ačiū, ponė pirmininkė. Už man suteiktą žodį ir labai trumpai tik tai pristatysiu pranešimo esmę ir pasakysiu, kuriems pakeitimams jau dabar galiu pritarti. Bet kaip jau minėjau, tai yra iš esmės tik preliminari nuomonė, nes e, reikės man dar nuodugniau pasigilinti ir jūsų kolegos pakeitimus. Pirmiausia, A punktas. Norėčiau palikti tekstą nepakeistą. 33, 34 pakeitimai turėtų galbūt irgi punktai taip pat turėtų likti tokie, kokie yra. Dėl D. Dar šiek tiek dėlsiu, ačiū poniai Gomes už jos pakeitimą, dar jį peržvelgsiu atidžiau ir su ja pasikalbėsiu. 49 pakeitimas atrodo priimtinas dėl F, stengiausi dėl kompromiso su šešėliniais pranešėjais, užmesgiau kontaktą, bandydamas išsiaiškinti, ar galime sudaryti kompromisą. Dėl 52-53 taip pat manau, kad tikrai rasime kompromisą. C ir G punktai. Čia turite turėti mintyje, kad kai kur dar yra problemų ir ten, kur jų yra, jas reikėtų taip pat ir įvardyti. O ypač jautrus aspektas yra skirtingos Turkijos pozicijos interpretavimas, lyginti su ES pozicija Irano atžvilgiu. Toliau dėl kitų pranešimo dalių. 76 pakeitimą, ko gero, reikėtų paremti. 81 galima dar tobulinti. Trečią punktą norėčiau palikti tokį, koks jis yra. Ketvirtam siūlomas pakeitimas geras. Penktą norėčiau palikti, koks yra. Dėl šešto pakeitimų nėra. Dėl septinto galvočiau apie kompromisą. Dėl 135. Aštuntam punktui pasiūlytas 143 pakeitimas, man atrodo, uh, geras, sutikčiau su 157, 58 ir 59 pakeitimais dėl 9 punkto. Kol kas nedaug kompromisinių pakeitimų. Bet be abejo yra ir tokių, kurie pateikti gal netgi tris kartus iš eilės tokie patys. Dėl dešimtos dalies siūlyčiau palikti tekstą. 164 pakeitimą dar reikės palyginti su tuo pakeitimu, kurį paminėjau dėl 9 punkto, dėl 11 sutinku, su 166 ir 168 pakeitimais, 12 dalis ar punktas um, būčiau linkęs sutikti su 172, 173 ir 74 pakeitimais, dėl 13, 179, 180, 181 pakeitimai, galėčiau 181 paremti toliau keli kompromisiniai pasiūlymai ir pasiūlymai dėl 15 punkto, bandyta sudaryti kompromisą

tam pakeitimui pake, pat, punktui pateikta pakeitimų. 21 siūlyčiau palikti tokį, koks jis yra, 20 sulaukiau pakeitimų. Um, dėl 22 čia apie Turkiją kalbama, taigi keblus reikalas dėl 23. Mm, išvelgčiau sąsajų su 298 pakeitimu. Dėl mirties bausmės yra nemažai pakeitimų pateikta ir dar pasikalbėsiu per atimiausias dienas su šešėliniais pranešėjais dėl šio klausimo. Ir pabaigai, nenoriu nieko slėpti, galiu sutikti su pirmu, ketvirtu, penktu, šeštu, aštuntu, devintu, tryliktu, 36, 37, 41 49, 91, 92, 93, 94, 110. Pakeitimais toliau dėl mirties bausmė nubaustos moters. Reikia prisiminti, kad virš jos kybo Damoklo kardas toliau 143, 146, 177, 183, 184, 200, 201, antras, trečias, ketvirtas, 213, 215, 219, dar reiktų aptarti 226, 238, 241, 226, 265, 283, 286, 294, 293 ir 301. Mėly kolegos, tikiuosi tą paaišku, jog aš tikrai nuodugniai pasigilinau šią temą, patikrinau visus pakeitimus ir dar aišku, mielai asmeniškai su jumis pabendrausiu. Jeigu dar turite kokiu nors papildomų minčių, balsavimas kol kas numatytas vasario pirmai dienai, taigi šiek tiek laiko dar turime ir kas man krenta į akis ir reikalą tik dar labiau komplikuoja, yra tai, kad frakcijos kai kuriais atžvilgiais pakeitė labai skirtingų pakeitimų, taigi bus lik tam tikra dėlionė, bandant suderinti pakeitimus, atrinkti tinkamus pranešimui. Tikiuosi gero bendradarbiavimo su jumis, esu pasirengęs kalbėtis ir toliau diskutuoti apie pranešimą per artimiausią savaitę. Ačiū, ponė Belderi. Ponas Munic. Pone Munic. Gracias, eh, presidente. Ačiū, pirmininkė. Šiam pranešimui patikta apie 300 pakeitimų, kaip ponas Balderis ir minėjo. Tai reiškia, kad pranešėjo, dėl pranešėjo siūlyto teksto buvo ženklių nesutarimų. Daugelis teikiamų pakeitimų yra <clears throat> identiški ir jo, jo, jo, jo, jie tiesiog atstovauja politinių frakcijų pozicijas, pakartoti tos tos pačios pozicijos. Ir noriu padėkoti už parengtus kompromisinius pakeitimus. Bet aš apgalėstauju dėl to, kad nebuvo surinktas nei vienas susitikimas su šešėliniais pranešėjais, ypač atsižvelgiant į sudėtingą padėtį šalyje. <clears throat> Jos santykius su ES, daugia šalių santykius, taip pat e, jungtinių tautų veikla, brandolinės technologijos plėtojimo klausimą. toks pranešimas turėtų būti tvirtinamas plataus konsensuso pagrindu. Aš taip pat esu pateikusi e, pasiūlymų pranešėjui, pateikiau keletą kompromisinių pasiūlymų, dabar norėčiau juos trumpai pakomentuoti. F konstatuojamosios dalies F punktui negalime pritarti su tokiomis griežtomis formuluotėmis nes teigiama, kad Iranas e, yra grėsmė tarptautiniai taikai ir stabilumui. Todėl manome, kad 49 ir dar du pakeitimai, kuriuos pasiūlė kitos frakcijos, pat geriau suformuluoja šią pastraipą. Jie kalba apie santykių tarp Irano ir jo kaiminių santykių nestabilumą ir kad tai destabilizuoja regioną. Mes manome, kad tokios agresyvios formuluotės, e, kuriuose kaltinamas Izraelis, na, mums turėtų kelti susirūpinimą. Bet pamastykime, kaip geriau e, šias mintis suformuluoti, ypač atsižvelgiant į Irano santykius su kaiminėmis aspektus. Trečiasis straipsnis. Čia reiktų akcentuoti Irano veiksmus ir Irano e, valdžios kišimas į informacijos technologijų srities veiklą, žiniasklaidą. Europos žiniasklaida ir laikrašiai juk kai kurių uh, Europos laikrašių korespondentai buvo išsiusti iš šalies, turiuomenį The Independent ir LPIs. Toliau 17 pastraipa, 17 punktas. Čia turėtų būti nuoroda į dialogą ir pokalbius įvykusius su Iranu. Tačiau turime nueiti dar toliau. Reikėtų paminėti Ženevą, 5, 5 plus 1 formato dėrybas bei visas pastangas, kurių imamasi iki sausio 20. Neturime apsiriboti tik brandoliniu klausimu. Turime kalbėti ir apie žmogaus teises, kitus santykių su Iranu aspektus. Pavyzdžiui, vidaus politiką, regioninį saugumą. Taigi, šiame punkte reikėtų situaciją aptarti platesnėme kontekste. Septintas kompromisas 20. 20 pastraipai manau, būtų klaidinga e, neatskirti, ne, neskirti Irano vadovybės, kuri kelia e, grėsmę Izraeliui. Juk tik Ahmadinėdžadas yra e, padaręs pareiškimų tuo klausimu, ne visa Irano vadovybė. Todėl reikia išlaikyti politinio politinį komunikavimą reikia išlaikyti tuos kanalus atvirus, reikia sukonkretinti, su, su kas ką daro Irane ir reikėtų e, palikti atviras duris dialogui. Ir Taip pat yra ir kitų kompromisų, kurie neišvardinti, bet kurie galėtų būti svarstytini. Taigi raginu pranešėją dar kartą susitikti su šešėliniais pranešėjais, kad mes susitartume dėl kompromisinių pakeitimų, dėl kitų pakeitimų. O jeigu e, to nepavyktų padaryti, turėsime balsuoti dėl kiekvieno pakeitimo atskirai. Ačiū, ponė Munys. Pone Lochbiller. Yra santykis su Iranų delegacijos vadove. Aš norėčiau grįžti dar prie diskusijos dėl ankstesnio pono Belderio e, pranešimo projekto, kuris buvo patiktas šefet komitete. Ir mes tada starėme, kad tarptautiniai įvykiai, žmogaus teisės, demokratinė raida turėtų būti labai svarbus dalykai, taip pat ir Irano e, vaidmuo regione. Visus dalykus reiktų aptarti labai dalykiškai nusiteikus. Uh, um, siekiant daryti tam tikrą spaudimą, atkreipti dėmesį į trūkumus ir tuo pat metu būti pasirengus dialogui su Iranu. Paskutinio posėdžio metu patiktas projektas netitiko šių reikalavimų. Ir dabar štai turime 298 pakeitimus. Taip, tai yra didžiulis darbas, bet noriu pasakyti, kad tie pakeitimai nėra polemiški ar paviršutiniški, jie yra tikrai labai dalykiškai suformuluoti, jie konkretizuoja reikalavimus, kurios turėtų kelti ES ir taip pat e, kaip turėtų būti formuluoja, kaip turėtų būti bendradarbiaujama su įvairiais tarptautiniais forumais. Ir pavyzdžiui, mano frakcija, žaliųjų frakcija su socialistais tikrai labai glaudžiai jau dirbo, mes labai drausmingai e, stengiamės teikti pakeitimus. Dėl aštuonių pakeitimų, kurie už vakar buvo išplatinti. Dėl tų pakeitimų, kurie už vakar buvo išplatinti, um, matau, kad yra dar 34 nauji ir dėl to, nors ir nepasigilinau juos, manau, kad santykis um, skaičiaus yra neproporcingas. Yra daug pakeitimų išmesta, kurie yra susijęs su Irano vaidmeniu regione, taigi mums reikia ne tik daugiau laiko dar, bet ir um, platesnio svarstymo šio klausimo. Taip, dvi šalių pagrindų galėtume sutarti dėl atskirų dalykų, tačiau reikia dar pakankamai laiko skirti ir šešėlinių pranešėjų susitikimui, kadangi norime parengti tikrai gerą pranešimą, kuris būtų pagrindas tolimesnė Europos parlamento veiklai šioje srityje. Ačiū. Ačiū, ponas Pejonas. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas kolega Belderi. Akivaizdu, kad pakeitimų yra tiek daug ir tai yra tik e, e, ženklas, kad e, Irano tema yra labai svarbi. Mums, žinoma, labiausiai rūpi šio regiono geostrateginė reikšmė, jo kaimininės valstybės, tarptautinės bendruomenės veikla ten. Mes žinome, kad šis pranešimas suteiks aišku apibrėžimą, kai kokį vaidmenį ES turi atlikti, išjudinant tą susidariusią ten situaciją. Reikėtų atkreipti dėmesį į e, formuluotės, kurios E, nėra labai aiškios. Manau, kad čia reikėtų e, nustoti žaisti. Reikia kalbėti labai aiškiai ir ne, nerizikuoti sukurti kokių neiškumų. Jau šyrit buvo pasakyta, kad e, yra būtina surinkti stiprų vienbal, vienbalsį pritarimą šiam pranešimui. Mes tikimės, kad parlamentas pritars jam. Aš nesu šešėlinis pranešėjas, bet jūs matote turbūt patys, kad e, priimtieji kompromisai tenkina skirtingas pusės, bet yra dalis pasiūlymų, kuriuos turėsime iš naujo aptarti. Pone Belderi, tai yra ne tik jūsų atsakomybė. Ką mes turėtume dar padaryti? Reikėtų šiek tiek pakoreguoti problematiką. Jūs apie tai kalbėjote, bet manau, kad to nepakanka. Pirmiausia, reikia panaikinti šiame tekste bet kokius nesusipratimus susijusius su vadinamojo civilizacijų šoku. Tai būtų labai didelė dovana Irano fundamentalistams. Jūsgi žinote, kokia yra realybė. Akivaizdu, kad ten nėra konflikto tarp vakarų ir Irano e, e, įvertinama, įvardinama. Ir Yra daug ir musulmoniškų valstybių, kurios neremia Irano pozicijos. Taigi, jeigu mes paliktume tokią formuluotę, būtų padaryta labai didelė kalba. Klaida. Manau, kad šiame tekste reikėtų elgtis atidžiau ir savo ketinimus surašyti tiksliau. E, kitas e, klausimas - Irano brandolinės e, jėgos naudojimas civiliams ir kariniams tikslams. Mesgi žinome, kad Iranas čia turi savo praeitį susijusią su tuo. Ir e, mes e, turbūt norime, kad valdančioji administracija šį klausimą sureguliuotų, bet pakeitimus reikėtų surašyti taip, kad mūsų e, nuomonė būtų sformuluota tiksliai jūs atrodo e, nekalbate pakankamai gerai apie vadinamąjį dvigubą e, požiūrį ir sankcijas. Tekstas, kurį jūs šiandien teikiate, net jeigu jame tas požiūris ir būtų patvirtintas, yra labai išbalansuotas. Mes turėtume rasti pozityvę perspektyvą ir pagalvoti apie tai, kaip Irano pilietinė ir politinė visuomenė evoliucionuoja. Aš e, nemanau, kad reikėtų pasmerkti Barako Obamos pastangų. Mes turime pamiršti, kad jis stengiasi išnaudoti visas galimybės integruoti Iraną į tarptautinę bendruomenę. Todėl e, manau, kad e, kalbėdami taip pat ir apie sankcijas ir šiuo požiūriu turėtume iš naujo persvarsyti tekstą. Mes pasisakome už sankcijas, tačiau e, prieš rengiant e, aiškės formuluotę šiame tekste reikėtų kropščiau išanalizuoti santykius su Iranu delegacijos e, atlikto tyrimo išvadas. Tada mes galėtume tiksliau įvertinti Irano visuomenės aktualijas ir e, galėtume išanalizuoti susidariusias aplinkybės ir taip geriau suprastume, kokių padarinių gali turėti politiniam gyvenimui sankcijos, kurias mes įvestume, kaip tai pakeistų iraniečių gyvenimą. Todėl aš prašyčiau tikslumo ir aiškumo. E, ypač, kai kalbame apie E, santykių su Irano pilietinė visuomenė, kurią mes norime paremti. Taigi tiek trumpai apie tuos pakeitimus. Aš manau, mes socialistai pateikėm ne vieną dešimtį jų ir dabar aš klausausi, klausiausi jūsų pakeitimų pristatymo, bet aš manau, kad tai nėra, kol kas nejaučiame E, didelio noro siekti visų, visų mūsų interesų suderinimą. Pone Belder, aš manau, kad jūs turite būti atsakingas už konsensuso siekimą ir tai yra jūsų darbas. Grazie, onorevole Pejon. La parola all'onorevole Galer. Ačiū, ponė Pejonai. Dabar ponas Galeris. Äh, äh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju kolegai Belderiui už kompromisinius bent jau kol kas kiek yra pateiktus pakeitimus dėl jo paaiškinimų, taip pat džiugu. Bet pirmiausia, manyčiau, kad reikėtų palaukti šešėlinių pranešėjų sustikimo, jis tikrai reikalingas ir manau, kad tada pavyks rasti tą platesnį požiūrį, bendrą Europos parlamento poziciją Irano atžvilgiu. Tai svarbu politiškai svarbu, kad ne tik parlamentas, bet ir visa tarptautinė bendruomenė ir ypač Europos Sąjunga turėtų vieningą poziciją dėl režimo Irane, dėl to režimo pobūdžio, manau, visi sutarėme, koks jis yra. Nėra čia daug besiskiriančių nuomonių. nuomonių. Aišku, žmogaus teisų aspektas ir žmogaus teisų padėties šalyje apibūdinimas taip pat leis pasiekti kompromisą, manau. O dėl. O taip pat dar reiktų pakalbėti dėl priemonių, kurių turėtume imtis, siekdami padėti pilietiniai Irano visuomeniai, kovojant e, už žmogaus teisės ir už demokratiją Irane. Ir čia lygiai taip pat išvelgčiau erdvės kompromisui. Dėl brandolinio klausimo. Laimiai ir pasauliniu mastu egzistuoja vieninga nuomonė. Dėl brandolinio klausimo mūsų frakcijos e, pozicija taip pat labai iški. Mes reikalaujame skaidrumo iš Irano, to paties reikalauja ir Tatena. Norime visapusiško bendra, bendradarbiavimo ir tai taip pat, manau, galėtų prisidėti prie kompromisinio teksto varianto, bent jau ankstesniais atvejais formuluojant rezoliucijas tą pavykdavo pasiekti. Dėl Irano vaidmens regione galima pastebėti, kad niuansų yra įvairių, bet mes, EPP frakcija, manau, sutinkame čia ir su pranešėjo nuomonė, kad Iranas yra grėsmė ne tik Izraeliui, bet taip pat ir kitoms savo kaiminėms šalims. Bet nepaisant to, tai nereiškia, kad mes turėtume nutraukti ar sušvelninti dialogą ir ryšio mesgymą su Iranu. Reikėtų išnaudoti visas atsirandančias galimybės um, Irano valdžiai aiškiai duoti suprasti, kas galima ir kas ne. Dar dėl vieno specifinio aspekto dėl Turkijos. Nenorėčiau kalbėti apie kokius nors nesažiningus Turkijos um, motyvus jos santykiuose su Iranu, bet visgi ir Turkijos atveju reiktų ir toliau e, mėgsti tamprų ryšį ir kalbėtis dėl Irano, manyčiau, Turkija galėtų užimti gana konstruktyvę poziciją ir jokių priekaištų ar kaltinimų nenorėčiau primesti. Taip pat manyčiau, kad pranešime reikėtų identifikuoti tas rytis, kuriuose Galima būtų galvoti apie bendrus interesus. Tai viena vertus kolegos Broko pakeitimas siūlomas dėl to, kad Iranas galėtų dalyvauti mūsų bendruose veiksmuose Afganistano politikos atžvilgiu, taip pat dėl uh, narkotikų prekybos uh, galime turėti panašių interesų ir bendradarbiauti su Iranu. Taigi šį aspektą taip pat atitinkamosios rytise reikėtų labiau išryškinti. Apskritai manau, kad galime kartu su pranešėjų suformuluoti tikrai gerą subalansuotą pranešimą, kol kas turime gerą pagrindą, o visa kita išsirutulios, manau, po visų šešėlinių pranešėjų sustikimo. Ačiū. Galer, Ačiū, ponė Galerį. Pone Šak. Much, chairman, and, uh, I... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pranešimo autoriui Belderiui bei kolegams. Daug jau pasakyta. Manau, kad visi nori, siekia konstruktyvaus bendradarbiavimo. Visos frakcijos. Noriu paprašyti keleto patikslinimų. Nors pranešėjas kalba mano gimtają kalbą. Ir aš bandžiau atidžiai klausytis, bet vis dėlto kai ką praleidau, todėl noriu paprašyti, kad būtų paaiškinti kai kurie dalykai. Rengiant kompromisinius, rengdamas kompromisinius pakeitimus, pranešėjas atrodo pareiškė, kad kadangi buvo patikta daug vienodų pakeitimų, jis nusprendė, kad neapsimoka renkti kompromisinio pakeitimo jų pagrindu. Bet man atrodo, kad kai kurios frakcijos, tas faktas, kad kai kurios frakcijos pakeitė vienodų pakeitimui, reiškia, kad joms tie klausimai yra aktualūs ir būtų gerai, kad būtent tų vienodų pakeitimų pagrindų būtų parengti kompromisai. Kitas bendro pabudžio klausimas ar mes konkretizuosime keletą atvejų, ar mes nuspręsime kalbėti apie tai, kas mus neramina bendraja prasme. Pavyzdžiui, kalbant apie mirties bausmės atvejus, mes kalbėjome ankstesniuose pranešimuose apie mirties bausmės paskelbimą. Taigi noriu paklausti, ar mes išskirsime atskirus konkrečius atvejus, ką pranešėjai apie tai mano. Taip pat siekiant konstruktyvumo, ko mes visi siekiame, labai svarbu tinkamai pasirinkti e, terminus ir, ir retoriką Irano atžvilgiu. Todėl būtų gerai dėl to susitarti daugelis kolegų minėjo Turkiją, pranešėjas taip pat minėjo, kad išsakyta skirtingų nuomonių. Norėčiau paraginti kolegas ne, nepasinaudoti šiuo pranešimu kaip galimybę išsakyti nuomonę apie Turkiją, bet bandyti konstruktyviai nagrinėti santykius su Iranu. Manau, keletų, keletoje vietų reiktų patikslinti naudojamas formuluotės. Tikriausiai tai bus padaryta, kai sustiks šešėlinį pranešiai. Tai tik pastebėjimas. Ir manau, kad svarbu, kiek įmanoma tiksliau uh, akcentuoti, kad tuos atvejus, kuomet mes atskiriame Irano vyriausybę ir šalies žmonės. Manau, mes norime parodyti, pa, pa, parodyti paramą Irano žmonėms, jiems kovojant už žmogaus teisų užtikrinimą ir savo teisės, ypač tiems, kurie bando kovoti su režimu. Ir ypač tais atvejais, kuomet šalia žmonės mano, kad režimas nepaiso jų teisių. Taip pat turime nepamiršti ES atsakomybės kai kurios valstybės yra prieimusios pabėgėlių iš Irano ir man taip aš žiūriuosi, kad pranešėjas yra linkęs e, pritarti tokiems pakeitimams juos įtraukti. Dar noriu užduoti klausimą pranešėjai. Kaip dėl sankcijų taikymo atskiriems asmenims? E, asmenims, kurie yra atsakingi už tuos, e, žmog, už tuos labai didelius žmogaus teisų pažydinėjimus. Taigi tiek ir aš tikiuosi su kolegomis drauge, kad bus parengtas subalansuotas pranešimas ir kad to pasieksime dirbdami visi drauge. Grazie, onorevole Šakė. La parola all'onorevole Ačiū, ponė Šakė. Dabar ponė Liuzing. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū taip pat ir ponui Belderiui. Nesileisiu į detalės e, visų pakeitimų, o tiesiog išdėstysiu veikiau pagrindiniam savo frakcijos liniją. Jau per mūsų paskutinį apsikeitimą nuomonėmis šio klausimo E, atkreipėme dėmesį į politinę, ekonominę ir žmogaus teisų padėtį Irane ir negalime jos niekaip pateisinti. Ir, bet taip pat noriu pasakyti, kad e, mūsų frakcija smarkiai kritikuoja šį pranešimą ir nenorėtų jam pritarti. Iš esmės esame už e, strategijos ir politikos ES pasikeitimą Irano atžvilgių E, tam, kad būtų nutraukta Irano e, izoliavimo politika ir sankcijų politika. Manau, kad sankcijų taikymas tikrai niekaip nepastarnauja žmogaus teisų um, Irane ir Irano žmonių labui. Dėl Irano brandolinės programos ir brandolinio e, ginklo m, mm, netaik, neturėjimo labai aiškiai pasisakome ir taip pat norėtume, kad būtų siekiama visiškai taikaus sprendimo Irano brandolinio klausimo atveju. Taip pat noriu dar kartą pabrėžti, kad sustiprintos sankcijos tikrai um, nesušvelnina padėties mes taip tik dar labiau eskaluojame padėtį. O turint omenyje patirtį mm, santykiuose su Iranu, su Iraku matome, e, kuo visa tai baigėsi karinėmis intervencijomis. Taip pat noriu priminti jungtinių tautų rezoliucijos patvirtinimą, kurioje um, aiškiai kalbama apie Junktinių tautų hartijos 41 straipsnio paisimą ir karinių veiksmų netaikymą. Reikia pabrėžti, kad Iranas iki šiol e, nepažeidė e, atominio brandolinio ginklo neplatinimo susitarimo ir nėra ratifikavęs papildomo protokolo, kaip ir kai kurios ar kitos šalis. Mes dėl šių priežasčių pranešimo, kaip jau sakiau, paremti nenorėtume. Grazie. Honorevole Lösing, la parola. Ačiū, ponė Lösing. Ponas Tenokas. Ačiū, ponė pirmininkė, ir aš norėčiau pasveikinti savo mielą kolegą Vasien Belderį Mano frakcija ECR pritarė jo esminiai pozicijai dėl šio brutalaus ir pavojingo režimo. Aš neturėjau galimybės perskaityti visų pakeitimų ar kompromisų pasiūlymų, kuriuos pranešėjas parengė, bet aš, e, būdamas savo frakcijos šešėlinis pranešėjas, galiu pasakyti, kad ši diskusija akivaizdžiai pademonstruoja, kaip išsiskiria nuomonės ne tik šiame parlamente, bet ir tarptautinėje e, bendruomenėje. Mes akivaizdžiai e, žinome, kad Obama e, turi gerų ketinimų, bet e, jo bandymai užmėgsti draugiškus santykius su tuo režimu buvo pražutingi ir tarptautinė bendruomenė tai atnešė jokios naudos. Aš manau, absurdiškai skamba guoja nario pasiūlymas netaikyti jokių sankcijų ar e, visiškai taikiai vertinti režimą, kuris e, pažeidinėja brandolinio ginklo neplatinimo sutarties ar pabėgėlius išsiuntinėja iš savo valstybės. E, koksgi tada tikslas turėti tą NPT sutartį, jeigu sankcijų netaiksime? Tai yra valstybė, kuri remia tarptautinį terorizmą, Hezbollah ir jungtinės tautos turėtų ją patraukti tarsi baudžiamom atsakomybėn ir akivaizdžiai įvardinti Hariri E, kaip nusikaltėlį Libane, tie, kurie taikstosi su Iranu, e, taikstosi su Hezbollah draugais. Iranas kelia e, gyvybišką grėsmę Izraelio valstybei ir mes, kai kalbėjom, kodėl mes turėtume atskirti Ahmadinečaną nuo Irano lyderių. Jis galbūt nėra svarbiausias dvasinis lyderis, bet jis yra vadovas. Ir kai jis kalba, jis tarėsi, jis kalba Irano valdžios ir vyriausybės vardu, o ne savo asmeniniu vardu. Ir jis išreiškė savo valstybės požiūrį tarptautinius reikšmės klausimus. Dabar iš Wikileaks žinome, kad kai kurios modernesnės regiono arabiškosios valstybės bijo šio pavojingo uh, režimo ir e, gali būti, kad netgi bus išžieptos e, brandolinių ginklų varžybos tame regione. Tai sukeltų katastrofą saugumui. E, sakome, kad reikia įtraukti Turkiją kaip naudingą ir mm, gerą tarpininkė, bet matėme, kad Junktinių tautų saugumo taryba balsavo prieš e, sankcijas Iranui. Aš manau, kad tai yra apgailėtina, aš manau, kad tai yra tiesiog smūgis tarptautiniai bendruomeniai. Todėl aš labai norėčiau susitikti greitai su, su, su pranešėjai per šešėlinių pranešėjų sutikimą ir dėkoju jam už parengtą dokumentą. Grazie, onorevole Tanok. Onorevole... Ačiū, ponė Tanok, gerbiamas Salafranka. Gracias, señor presidente. Eh, quisiera agradecer. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti nuomonės rengėjui Belderiui už darytą darbą. Ir aš galiu pasakyti tą patį, ką pasakė ką tik Alde frakcijos šešėlinis pranešėjus. E, šioje nuomonėje mes galime naudotis diplomatinėmis formuluotėmis, bet negalime gražinti Irano režimo sukurtos realybės. Tai būtų labai sudėtinga ir kenksminga. Mes e, turime būti labai e, atidus. 300 pasiūlymų pakeitimų parengta ir akivaizdu, kad didžiausius pakeitimus pateikė dvi didelės frakcijos - žalieji ir socialistai, kuri, ir, kurie vis tik parlamente nesudaro daugumos. Jeigu e, kruopšiai peržiūrėtume tos 300 pakeitimų pasiūlymų, tai pamatytume, kad kai kurie e, pakeitimų pasiūlymai yra diplomatiškesni ir jais yra bandoma pagražinti realybę. O tuo tarpu kitų politinių frakcijų pasiūlymui pakeitimams turiu galvoje tas frakcijas, kurios sudaro parlamente daugumą, e, bando e, aiškiai nurodyti sudėtingiausias Irano režimo e, aspektus, pavyzdžiui, žmogaus teisų pažeidimus arba mirties bausmės moratoriumo būtinybę. Taip pat ten e, yra plačiau kalbama apie žurnalistų persekiojimus. Ir kultūros veikėjų persekiojimai ir parlamento dauguma būtent tokias problemas išvelgia. Todėl reikėtų ieškoti kažkokiu būdu suderinti nuomonės, kad mes galėtume įvardyti sudėtingiausias, jautriausias, juodasias dėmes e, tarp e, Irano sistemoje. Tarptautinėje politikoje jos yra svarbiausias ir iš Europos parlamento pusės reikėtų būti vieningiems. Todėl aš norėčiau, kad šešėliniai pranešėjai dirbtų kartu ir paremtų E, tas formuluotės, kurios mums yra primtiniausios. Tačiau aš galiu pasakyti, kad e, negalime slėpti e, realybės. Ir diskusijose reikia kalbėti apie viską taip, kaip yra. Trijose šimtuose pasiūlymų pakeitimų pakeitimų pasiūlymų atsispindi frakcijų skirtingos vizijos. Tačiau nepamirškime, kad mes kalbame apie visuomenės gerovės, visuomenės gerovę ir aš galiu tik tai padėkoti vis tik tai nuomonės rengėjų už padarytą darbą. Ačiū ponė Salafranka. Dabar diskusiją apibendrins ponas Mauro. Grazie, prezidente. Solo eh, due osservazioni eh, ringraziando. Ačiū ponė pirmininkė. Du komentarus išsakysiu. Pirmiausia, padėkosiu ponui Belderiui už atliktą darbą. Ir pirmiausia, aš, jeigu viską teisingai supratau, Galvojame dabar, kad reikia greičiau suorganizuoti susitikimą su šešėliniais pranešėjais. Ir aš irgi norėčiau prie to prisidėti. Pirmiausia, kai kalbame apie visuomenės, e, apie bendrą poziciją. Atrodo, kad mes ne per daug akcentuojame žmogaus teisų aspektą, ogi ES būtent tai turėtų pabrėžti, kalbėdama su, e, apie Iraną. Ir iš dalies e, iš pakeitimų matome, kad yra istoriškai vertinamas ES valstybių vaidmuo. E, pavyzdžiui, dar nuo 79 metų. Ir prisiminkime, ką e, apie Iraną pasakė ypatingas įsigaliotinis. Aš manau, kad labai smarkiai išsiskiria nuomonės vertinant Iraną. Viena vertus mes matome, kad praeitie Europos valstybės atliko nepaprastai svarbu vaidmenį e, santykiuose su Iranu, o dabar e, mes e, bandome tarsi tik pasmerkti visas padarytas klaidas. Kokias klaidas galima pasmerkti? Manau, kad tokį klausimą reikėtų kelti. E, mes turėtume stengtis daugiau bendrauti su Irano mm, režimu ir stengtis neizoliuoti Irano valstybės ir Irato visuomenės. Bet vis tik tai mes turime pasmerkti tam tikrus įvykius. Iranas yra atsakingas už bandymus destabilizuoti Iraką, kaimininę valstybę. Taip pat Iranas yra atsakingas už Libano destabilizavimo bandymus. Iranas atliko svarbu vaidmenį e, kai kuriuose Persų įlankos valstybėse, pavyzdžiui, Saudo Arabijoje, kur yra jos kaiminystėje. Čia mes turime ieškoti atsakymų į klausimus. Nes jeigu mes nieko nepasakysime, tai nerasime tų sprendimų, tų atsakymų, e, kurie leistų neizoliuoti Irano, o jam padėti. Mesgi mokame už įvairiausius projektus tam, kad Irano vyriausybė išeitų iš tos izolacijos Ir prisiminkime, pavyzdžiui, vizų klausimo sprendim, sprendimą. E, turėtume prisiminti, kad čia yra nepaprastai daug sudėtingų klausimų. Mes turėtume, įtraukdami kuo daugiau savo narių, e, vadovautis e, blaivių protų ieškodami sprendimų, nes kitaip mes sukursime tekstą, kuris bus beprasmis. Ir gal kai kurie ambasadoriai ir apsidžiaugs tokiu tekstu, bet jokios įtakos tas tekstas neturės ir Europos parlamentas neparodys teisingos krypties užsienio politikai. Ačiū. Dar keletas kolegų noriu Jūs pasakyti. Ponas Vidal Kvadras, pirmas. Ačiū. Pirmininkė. Manau, kad Jau kai kurie ankstesni kalbėtojai pasakė svarbų dalyką. Europos Sąjungos pozicija Irano atžvilgių yra viena opiausių mūsų užsienio politikos sričių ir klausimų. Tai susijęs su mūsų reputacija ir nuo to priklauso mūsų reputacija ir mes turime nuosekliai laikyti savo principų. Sakyčiau, kad pono Belderio uh, parengtas pranešimas yra geras pagrindas diskusijoms parlamente. Ir šį pranešimą reiktų svarstyti nesenų įvykių kontekste. Prieš keletą dienų ponė Šeduek, žmogaus teisų gynėja, kuri gina teisme ir Irano teismuose žmogaus teisų gynėjusi, taip pat yra keletų vaikų mama, ji buvo įmesta į kalėjimą. Dėl, tiesiog dėl to, kad jie atlieka savo darbą. E, vos prasidėjus naujiems metams, ponė Saremi buvo pakarta. Ja, ji kaltinama tik tuo, kad turėjo sūnų, kuris yra e, išeivijoje Irake ir jis yra disidentas. Dėl to ji buvo pakarta, jai buvo įvykdyta mirties bausmė. Tai yra tiesiog netoleruotinos žiaurybės, pirmininkė. E, mes patvirtinome e, raštišką pareiškimą dėl pabėgėlių stovyklos Ašrafe. Ta padarėme lapkričio 25-ąją. Ir deklaraci toje deklaracijoje teigiame, kad kai kurie tos e, pabėgėlių stovyklos gyventojai buvo nuteisti miriop, tą padarė Iranas, nes tie žmonės e, nuvyko į pabėgėlių stovyklą aplankyti savo giminaičių. Kuo mes pasiekėme, paskelbė tą raštišką pareiškimą? Nieko, pirmininkė. Mūsų reiš, mūsų viešai reiškiamas e, pasibjaurėjimas, pasipiknimas mums nieko, nieko nepasiekia, žmonės ir toliau žūna. Visą tai susijęs su tuo, kaip, su, su ko, kokio, kokį nepasitenkinimą, kokį pasipiktinimą išreiškia ES. Galbūt mes nepakankamai garsiai, nepakankamai tvirtai tą nepasitenkinimą reiškiame. Uh, Taigi noriu padėkoti ponui, Be, ponui Belderiui už puikų darbą. Ir noriu kreiptis į įgaliotinę užsienio politikos klausimais ir kad jį paklausytų parlamento ir vieną kartą viešai aiškiai pasisakytų, išreikštų savo poziciją dėl šių nepriimtinų, netoleruotinų Irano vyriausybės veiksmų. O atžvelgiant į pastaruosius įvykius, ji turėtų viešai pasmerkti išpolius e, prieš Ašrafo pabėgėlių stovyklos. Kalba apie veiksmus, represijas, kurių ėmėsi Irano vyriausybė. Ačiū, ponia Omenroiten. Eh, Ačiū, pirmininkė. Aš paprašiau žodžio, nes mes ką tik kalbėjome apie Turkijos ir Irano santykius. Kreipiuosi į kolegas Ir noriu Jūs paraginti pasi... peržiūrėti pranešimą apie Turkiją ir, ir pasižiūrėti, kokios formuotės naudojamos ten. Noriu pasakyti, kad Turkija suvaidino tikrai aktyvų vaidmenį užsienio santykiuose regione kaip svarbi veikėja. Vienas, tai vienas dalykas, kitas svarbus dalykas. Uh, E, įgaliotinė išorės santykiams ir politikai turėtų labai gerai pagalvoti apie tai, kokį vaidmenį Turkija vaidina regione ir tinkamai tą vaidmenį vertinti, kad mūsų politika būtų vykdoma koordinuotai. 39 punkte, man atrodo, yra konstatuojama, kad Turkija galėtų prisidėti užkirs, pas, užkirsdama kelią brandolinių technologijų plėtojimui Irane. Juk Turkija balsavo kitaip balsuojant jungtinėse tautose. Dar vienas dalykas. Galime kreiptis į Turkiją ir paraginti ją prisidėti prie žm... de... Irano demokratizavimo ir žmogaus teisų sustiprinimo toje šalyje. ES atliekant koordinuojantį vaidmenį. Pirmininkė, jeigu bus tu atsižvelgta į visus šiuos aspektus, tuomet mes bešališkai neutraliai įgyvendintumėme visus, į, įtrauktume visus mums rūpimus klausimus, juos tinkamai suformuluotume. Redaktorė Belder, se vuole, possa Pirmininkas, ačiū. O dabar kreipiuosi į poną Belderį. Jeigu norite, jūs galite atsakyti į visus kolegų išsakytus pastebėjimus ir paskui diskusiją tuo ir baigsime. Ačiū pirmininkė. Kolegos, ačiū visiems, kurie prisidėjo ir pasisakė šiuose diskusijose. Aš pasižymėjau jūsų pastabas. Pone Peronai, žinoma, galima skaityti tekstą ir, ir, ir viską matyti, suvokti kitaip. Uh, Tai nieko baisaus. Bet visada gerai, ką nors įsigilinti, ponia Piron. Aš domėjausi, pavyzdžiui, įvykiais Persijos įlankoje ir mes galime apie tai kalbėti, svarstyti tuos klausimus dvi šalių pagrindų. Ir nuomonės gali išsiskirti, bet tuos klausimus galime svarstyti. Pasikalbėsiu su sekretoriatu ir pabandysiu mm, paskelbti terminą. Buvo išsakyta minčių pranešėja Turkijos klausimų išsakė minčių, esu tikingas ją ir kitiems kolegoms už tai, kad sustiprinote mano pasiryžimą parengti gerą dokumentą. Manau, kad tai yra įmanoma, nes vertinant politiniu aspektu visada yra skirtumų, nuomonės išsiskiria ir kai kuriuos iš tų skirtumų galima išspręsti tik balsavime. Bet be abejo, aš esu pasirengęs pasinaudoti visomis galimybėmis ir susitikti su šešėliniais pranešėjais bei išsiaiškinti, dėl kokių, kaip mes galėtume visi entuziastingai susitarti, kas mums būtų primtiniausia. Molto bene, onorevole Belder. Allora abbiamo a questo punto solo la... Nu- Ačiū. Pone Belderi. Dabar liko tik aptarti terminus. Vasaro pirmą dieną numatytas balsavimas čia komitete. Plenarinėje sesijoje bus balsuojama pirmosios kovo plenarinės sesijos metu. Ir dabar trumpam nutrauksiu posėdį, o 11 val. tęsime vyks seminaras Islandijos tema ir ponas Provera pirmininkaus.

colleghi, stiamo per concludere la sessione di questa mattina. Ponios ir ponai, šio ryto mūsų susitikimas perina į paskutinį etapą. Dabar vyks seminaras skirtas Islandijai Europos Sąjungoje. Aptarsime iššūkius ir perspektyvas. Islandija vis dažniau įtraukiama į mūsų komiteto darbo atvarkę, nes mes norime paremti galimų kandidačių integravimosi į ES procesą. Ir šiandienos renginys yra, vyksta šio proceso kontekste. Islandija yra šiaurės valstybė, šalis kandidatė. Ir šiandien išklausysime ekspertų minčių, po to vyks diskusijos ir tai bus naudingas indėlis rengiant rez rezoliuciją, kurią rengia mūsų kolega ponas Preda. Į Islandiją vyks oficiali delegacija, jie apsilankys ten iki šių metų pabaigos, susitiks su vyriausybės ir pilietinės visuomenės atstovais ir aptars su stojimu susijusius klausimus apsilankimo tikslas sukaupti informacijos. O iš šiandienos renginį mes supėtėme nemažai e, žinomų ekspertų. Visų pirma, ponas Baldur Torhalson iš e, Reikjaviko universiteto politinių e, mokslų profesorius. Atsiprašau, jeigu neteisingai ištarsiu jūsų vardus, sako pirmininkas David Kerry iš ekonomikos e, departamento Paryž, iš Paryžiaus. Alison Bales, e, profesorė dirba, dėstytoja dirbanti Islandijos universitete, Reikjaviko universitete. Taip, ji pristatys Islandijos prisijungimo sau, sau, saugumo aspektus. Toliau, Aleksandra Kasgranhi iš Europos komisijos e, plėtros direktoratą ir Nikolas Hanigan, Islandijos misijos prie ES vadovo pavaduotojas. Na ir taip pat išklausysime Graham Avery, Europos politikos centro veikiančio Bruselėje e, konsultanto. Jis aptars visus klausimus ir pristatys jų apžvalgą. Taigi iš karto žodį perduotų ponui uh, Torhalsonui. Uh, chair uh, and other distinguished uh, participants. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami dalyviai, norėčiau visų pirma padėkoti Jums už galimybę dalyvauti šiame seminare Islandijoje, didamas universitete, dėstau ES integraciją kaip discipliną studentams. Tai yra mano mėgstamiausia disciplina, turiu prisipažinti. Savo pasisakymą sudalinsiu į keletą didžia stambių dalių ir bandysiu e, pakalbėti apie tai, ko reikia, kad Islandija balsuotų už stojimą į ES ekonominė krizė, kuri prasidėjo 2008 m. kovo mėnesį sužlugus Islandijos kronai, paskatino, pagyvino diskusijas dėl ES. Daugelis, tai tas klausimas yra Islandijos tradicinės politikos aspektas. Tai yra, iš esmės, ilgą laiką Islandija nenorėjo dalyvauti šiame projekte. O suaktyvėjus e, už ES pasisakančioms jėgoms, e, įstojimo į ES klausimas pareitas vertinti kitaip. Socialdemokratai netgi pareiškia, kad stojimas į ES yra iš ankstinė koalicijos su konservatoriais sąlyga, kuri buvo, ta koalicija buvo sudaryta po uh, finansinės krizės ir po to įvyko rinkimai. Socialdemokratai uh, E, nusekliai siekia narystės ES, nes jie yra įsitikinę, kad tai duos ekonominės naudos Islandijai, jeigu ji ateityje taps Europos projekto dalimi. Taigi Islandija įstojo į EFTA e ir prisijungė prie Europos ekonominės erdvės. Ne visos partijos pritarė socialdemokratų požiūriai kairiųjų žalesis judėjimas, kairiųjų žaliųjų judėjimas e, toliau nusekliai priešinasi e, šiam siekiui. Ir jie, jie nenoriai sutiko su siūlymu teikti parašką dėl narysės ES. Nepriklausomybės partija taip pat priešinasi narysti. Nors ši partija yra e, labai pasidalinusi šiuo klausimu ir keletą kartų ragino vienašališkai įsivesti eurą ir, pavyzdžiui, prieš paskutinius rinkimus darė tai tam, kad uh, už, jį, už ją balsuotų europietiškai nusiteikę uh, rinkėjai. Cent, centro uh, ūkininkų partijos uh, politika Europos klausimų yra prieštaringa. Prieš porą metų ši partija pakeitė savo politiką ir formaliai dabar pasisako už stojimą Europos Sąjungą, parašką, sto, stojimo Europos Sąjungą parašką, tačiau su keliomis sąlygomis. Bet keletas tos partijos narių balsavo prieš e, šį e, žingsnį. Praėjusiu metu po praėjusiu metu e, pavasarį ir žiemą įvykusių protestų, kai kurie bendra šios partijos pozicija yra pesimistiška. E, politinėse diskusijose e, dominuoja šis klausimas, tačiau <clears throat> abejojama, ar, ar iš tikrųjų narystė ES duos daug naudos europietiškai nusiteikusios e, partijos e, ragina Islandijos gyventojus atsižvelgti į tai, kad, kad pavyzdžiui, kokia situacija ištiko Farerų salas ir kaip kad ta, tos salos nesulaukia reikalingos pagalbos, kuomet jiems labiausiai to reikėjo. Nuo 2009 metų rinkėjų dauguma yra e, jau pareiškia, kad jie nepritarė e, stojimui į Europos Sąjungą. Ir per 12 metų per visus įvykusius referendumus paaiškėjo, kad paaiškėdavo, kad e, dauguma tarsi ir būtų už, už stojimą į Europos Sąjungą. Tačiau dauguma rinkėjų pasisako už tai, kad stojimo darybos su ES būtų vykdomas. Praėjusiais metais buvo išsakyta. Pasikeitė nuomonė, kad reiktų atsijimti parašką dėl darnystės ES. Ir diskusijos dabar labiau subalansuotos, jos tampa e, gilesnėmis ir apima daugiau sričių. Prieš e, Europos Sąjungą nusiteikęs judėjimas e, E, yra ypač populiarus kaimo vietovėse. Jį palaiko žviejų ir ūkininkų asociacijos, kurios yra labai griežtai nusistausiusios prieš ES narystę ir apie tai garsiai kalba žiniasklaidoje. To judėjimo žymiausi atstovai, e, dirbantis parlamente, pateikė pasiūlymus surenkti referendumą dėl dėrybų dėl ES narystės tesimo arba pavyzdžiui, dėl nedelstino Islandijos paraiškos atsėmimo. Tačiau iki šiol nebuvo imtasi jokių veiksmų dėl šių pasiūlymų parlamente. E, pasipriešinimo judėjimas taip pat pasinaudojo e, proga, kuomet ES darė spaudimą Islandijai pritaikyti savo įstatymus prie ES reikalavimų dar prieš stojimo starties ratifikavimą. Vyriausybei teko mm, atvirai išsakyti savo būkštavimus ir pažadėti, kad e, įstatymai bus minimaliai dernami su e, ES teisės aktais, kol nebus priimtas sprendimas dėl narystės. E, ir šis o už Europ, judėjimas už Europos Sąjungą sukūrė asociaciją pavadinimu Stipresnė Islandija valstybė tarp valstybių. Jame dalyvauja daugybė žymių asmenų gyvenančių Reikjavikė, taip pat darbuotojų ir darbdavių asociacijų atstovai. Daugiausia tai yra konservatoriai, socialdemokratai ir e, progresyviųjų partijų atstovai. Verslo bendruomenė ir darbo organizacijos salginai tylėjo ES klausimų po to, kai prasidėjo e, kampanija dėl e, narystės ES. Tačiau jie tikrai e, įsijungs į diskusijas, kai, tik tai, kai priartės referendumo dėl narystės diena. Vis dėlto Islandijos darbdavių konfederacija nedalyvauja diskusijose dėl Europos Sąjungos. Tai yra įtakinga organizacija, nes jos nare yra Islandijos žvejybinių laivų savininkų federacija. Vienintelė ES e besipriešinanti e, asociacijos narė. Ir ji gali pasipriešinti, ji gali blokuoti balsavimą dėl ES. Žiniasklaidoje intensyvėja diskusijos dėl narystės ES pliusų ir minusų. E, taip pat bandoma mm, atskirti tikrą faktinę informaciją nuo e, to, kas nėra teisybė. Ir vienas iš e, svarbiausių mūsų dienraščių mm, skelbė straipsnius Europos klausimais ir pasisako už narystę savo vedamosiuose straipsniuose. O konservatorių laikraštis, kuris priklauso stambiems žvejybos savininkams vykdo griežtą kampaniją prieš narystę ES. Valstybinė žiniasklaida, kurioje priklauso e, televizijos kanalai ir radijos stotis, e, bando pasiūlyti labiau subalansuotą požiūrį į narystės ES klausimą. Taigi, ar mes balsuosime už? Tam, kad stojimo sutarčiai pritartų e, rinkėjų dauguma, Toje sutartyje reik, bus, turės būti aptarti svarbiausi du dalykai. Visų pirma, turės būti užtikrinta, kad Islandijos žvejybinė veikla galės būti sėkmingai tesiama ir kad ji galės e, kontroliuoti savo vandenis pagal bendrąją žuvininkistės politiką. Taip pat reikės numatyti reikalingą Islandijos e, E, kaimo bendruomenių apsaugą bendroje žemės ūkio politikoje. Kitas e, veiksnys, kuris paskatintų žmonės balsuoti už stojimo sutartį, būtų stabilizavimo sutartis su Europos centriniu banku, kad būtų užtikrintas kronos stabilumas, kol Islandija galės tenkinti kriterijus euro įsivedimui. Jeigu šios sąlygos būtų tenkinamos, manau, kad vyriausybė, ar bent jau socialdemokratai, galėtų įtikinamai uh, argumentuoti kampanijoje prieš, iki referendumo už Islandijos narystę Europos Sąjungoje. Ypač jeigu diskusijos būtų išplėstos ir būtų parodyta, kad Islandijai strategiškai apsimoka tapti visapusišką, visą teisę Europos dalimi. Tačiau kitos partijos ir toliau priešinsis e, šiam, šiai retorikai ir tuo tarpu dar sunku nuspėti, koks bus galutinis rezultatas. O tuo tarpu mes Islandijoje tikimės, kad jūs Europos parlamente pagelbėsite mums savo supratimu ir parama. Ačiū. Grazie, signor Torons. Labai ačiū, ponė Toronson. Labai dėkoju už jūsų poziciją. O dabar žodį suteiksiu Alison Bales. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. E, kol aš pradėsiu savo prezentaciją, e, noriu pasakyti, kad visuomet jaučiuosi labai pagerbta, turėdama galimybę kalbėti šiame pastate. Ir kaip e, mano kolega, aš daugiausia pristatysiu tokios informacinės medžiagos, nes saugumo ir gynybos požiūrių Islandija yra įdomi ir būtų labai įdomu gerai suprasti jos specifiką. Turbūt įdomu sužinoti, kad Islandija yra NATO valstybės teigėja, tačiau ji neturi kariuomenės. Tam yra praktinių priežasčių. Tokioje izoliuotoje saloje sausumos operacijos yra labai menkai tikėtinos ir Islandijos saugumas didžiaja dalimi priklauso nuo oro pajėgų ir jūrų laivyno. Būtų vargu E, ar įmanoma tikėtis, kad e, tik tai 1,3 milijonų gyventojų turinti valstybė e, gali išlaikyti tokias, atsiprašau, tik tai 300 tūkstančių turinti valstybė galėtų išlaikyti tokią kariuomenę. Tačiau 44 metais Islandija patikėjo savo saugumą NATO politikai turbūt Islandijai būtų labiau buvęs primtinas neutralumas, tik tai problema ta, kad šaltojo karo metu jos padėtis buvo labai neapsaugota Šiaurės Atlante. Ir į NATO Islandija norėjo įstoti tik tam, kad ji ją apsaugotų, o NATO būtų apsaugojusi Islandiją tik tai per Junktinės Amerikos valstijas atvykstančias į salą iš vakarų. Keplaviko vietovėje buvo labai didelė karinė bazė įsteigta ir ten buvo sutikta suteiktos visos reikalingos kariuomenės tarnybos. E, NATO turi labai didelį gynybų radarą Islandijoje, taip pat kaip jie veikia ir Junktinės Amerikos valstijos tais radarais rūpinasi. Kaip jūs žinote, Junktinio Amerikos valstijų paėgos viena šaliai buvo išvestos 2006 metais ir aš šiek tiek vėliau sugrįšiu e, prie e, to išvedimo padarinių. O kol kas būtų gerai pagalvoti apie tai, kokios, e, ko, kokį poveikį Islandų supratimui apie saugumą ir gynybai turėjo šie įvykiai gynyba daugiausia buvo organizuojama iš išorės. Ir tokia sistema buvo labai kontroversiška. Junktinės Amerikos valstijos ir NATO visuomet demonstruodavo tam tikrą pasipriešinimą tam, ypač iš radikaliųjų kairiųjų pusės. Iš dalies tai buvo susijęs su tuo, kad Islandija e, savo pačios labui, e, savo pačios gynybai buvo sukūrusi labai veiksmingą pakrantės apsaugą, gelbėjimo tarnybą ir pilietinės apsaugos mechanizmą. Ir e, NATO tų uh, E, Islandijos pajėgų neįtraukė į karinės gynybos koncepciją. Tai buvo traktuojama kaip civilinė apsauga. Tada Islandija sukūrė savo saugumo koncepciją, nes problemų toje šalyje yra labai nedaug. Nėra vidinių konfliktų, nėra e, didelio nusikalstamumo. 80 procentų energijos pasigaminama vietoje, tai yra unikalus dalykas. Be to e, galima e, imtis reikalingų veiksmų klimato kaitos požiūrių. Islandija sugebėjo apsiimti apti visą reikalingą atsakomybę už savo saugumą. Jis sugebėjo išlaikyti labai tvirtą gynybos e, bloką, buvo sudaryti dvišaliai susitarimai su Norvegija. E, ir kitomis valstybėmis NATO buvo pasiryžusi e, pamažu e, E, siūsti tokius trumpalaikes misijas į Islandiją. Islandija sustiprino savo apsaugos mechanizmus, pavyzdžiui, ji įsigijo naujų pakrantės apsaugos laivų, e, kad NATO radarų e, mechanizmas būtų geriau prižiūrimas, buvo numatyta Keflavikė sukurti uh, Islandijos gynybos agentūrą, tačiau ta idėja susilaukė pasipriešinimo ir iš kairės, ir iš dešinės, ir dabar buvo nuspręsta tą gynybos agentūrą uždaryti ir didžiąją dalį veiklos perkelti į kitas agentūras. Galutinės e, priežiūros mechanizmas dar vis derinamas, vyksta šiokios tokios diskusijos, tačiau panašu, kad didžioji dalis darbo teks naujajai vidaus reikalų ministerijai ir pakrantės apsaugos tarnyboms. Bendrai kalbant apie, apsaug, apie saugumą, E, reikia prisiminti ankstesnės vyriausybės įdomią iniciatyvą. Tai buvo e, dešinioji socialdemokratų koalicija ir e, ji pradėjo vykdyti nepriklausomą rizikos vertinimą Islandijai. 2009 m. kovo mėnesį buvo pateikta ataskaita, kurioje labai plačiai įvertinama saugumo padėtis ir, mano nuomonė, e, gana kvalifikuotai, profesionaliai yra aptartos problemos, kurios galėtų iškilti Islandijai. Pavyzdžiui, ekonominis, finansinis saugumas, ekologinis saugumas, kibernetinis saugumas ir panašiai. Nebuvo imtasi jokių skubių veiksmų po tos ataskaitos, tačiau dabartinė vyriausybė 2010 m. viduryje pažadėjo parengti nacionalinę saugumo strategiją, kuri apimtų visus saugumo matmenis. Manoma, kad ta strategija bus pagrista didžiaja dalimi anksčiau minėtojų rizikos vertinimu. Dėl ES ir dėrybų su ją galėčiau pasakyti, kad įvykiai klostosi gana nesudėtingai ir nesitikime jokių rimtų problemų. Islandijai visateisiškai įsilėjant į Europos saugumo ir užsienio politiką ir saugumo bei gynybos politiką. Islandija ir jos vaidmuo pasaulyje yra labai europietiško pobūdžio ir iš esmės mes atspindime specifines šiaurės šalių vertybės. Tai yra pasaulinis nusiginklavimas ir parama taikoms misijoms. Net ir neturėdama karinių pajėgų, Islandija prisidėjo prie taikos misijų, įskaitant ES organizuotas operacijas, suteikdama savo civilinės ekspertų pajėgas kurios yra sutelktos užsienio reikalų ministerijoje. Aš manau, kad Islandija norės labai aiškiai pareikšti, kad ji į ES stoja kaip nekarinė valstybė, neketinanti kurti kariuomenės ateityje. Kaip ES narystės strateginis vaidmuo Islandijoje vertinamas? Atsakymą galėčiau pateikti atsižvelgdama į tai, kad saugumo ir gynybos koncepcija Islandų akise yra labai siaura. Labai nedidelė grupė Islandų kol kas supranta, kad ES yra strateginė gale ir ji gali suteikti strateginę apsaugą Islandijai, o svarbiausia, ji gali užtikrinti tam tikrą strateginę ekonomiką, <clears throat> ūkio apsaugą, o galbūt net ir ūkio drausmę. Tie žmonės, kurie e, daro spaudimą, kad mes taptume ES nare. E, ši ES strateginės apsaugos koncepcija yra labai svarbi. Tai būtų tarsi papildomas NATO ir šį argumentą ES e, e, propaguotojai labai aktyviai pasitelkia. Iš ES pusės Islandija nėra labai didelis strateginis turtas ar labai didelė strateginė našta. E, be bejonės negalima palyginti e, strateginių strateginės reikšmės plečiantis į Islandiją ir plečiantis į, pažiūrėjau, vakarų Balkanus. Bet ES svarbu eiti į Arkties pusę, nes, kaip žinote, ES nuolat apibrėžinėja savo politiką Arkties regione ir bando būti aktyvi veikėja, ypač kai reikia spręsti klimato kaitos problemas ir ekonominės problemas. Šiame kontekste ES pozicija link ES arkties regione yra labai svarbi. Manau, kad Islandija bendrai užima labai gerą geografinę poziciją ir gali suvaidinti pozityvų vaidmenį ES. Islandija palaiko labai gerus santykius su savo kaiminėmis, labai vertina šiaurės šalių bendradarbiavimą, ypač e, artimus ryšius palaiko su Farerų salomis ir Grenlandija. Yra sukurtas ypatingas bendradarbiavimo tinklas su jais. Ir tuo pat metu Islandijos santykiai su Rusija yra gana ramus. Ir jie nesugedo net ir tada, kai rusų kariniai laivai pradėjo dažniau skraidyti virš Islandijos. Bendri santykiai su Rusija yra palankus ir Islandijos arkties politika iš esmės atitinka ES arkties politiką. Aš ypač norėčiau pažymėti, kad Islandija remia ES kai ši siekia tvirtesnio vaidmens Arkties taryboje. ES ir Islandija jau dabar šioje srityje bendradarbiauja ir galėtų tai daryti toliau, net ir Islandijai neįstojus į ES, tačiau aš norėčiau dabar baigti pasakydama, kad be vaidmens Arkties regione, net jeigu Islandijos saugumo ir gynybos E, elementai yra labai glaučiai susijęs su Europos integracija ir tai būdavo ypač aktyvaizdu anksčiau, tas procesas gali e, dinamiškai pasistumėti į priekį, matant, kaip saugumo darbo tvarkė visame pasaulyje keičiasi ir kaip atsiveria naujos strateginio veikimo sritys pasaulyje. Ačiū. Grazie, molte grazie. A questo punto la parola a... Ačiū. Dabar žodis teikiu Davidui Carey. Thank you, Mr. Chairman, and thank you for this opportunity. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju už galimybę pasisakyti, at, kalbėti apie Islandijos stojimo Europos Sąjungą ekonominius ir finansinius aspektus. Norėčiau pakalbėti, aptarti keletą klausimų. Visų pirma, prisijungimą prie ES kaip galimybę prisijungti prie eurozonos, taip pat svarbiausias dėrybų temas - bendra žemės žvejybos politika bei bendraja žemės ūkio politika bei galiausiai pakalbėti apie stabilumo ir augimo paktą. Taigi pradinė motivacija Islandijos motivacija kreiptis dėl narystės Europos Sąjungoje buvo noras siekis prisijungti prie eurozonos. Atrodo, kad finansinė krizė dar paaštrino tai, kad e, nebuvo galima pasinaudoti ECB teikiamomis galimybės. Tai yra paskutinės instancijos, kuri teikia paskolas galimybę. Uh, Svarbiau yra tai, kad Islandijos bankams iškilo likvidumo problemų, nes buvo, e, jie, jie buvo su, ma, rinka mane, kad jie yra nemokus ir todėl jiems buvo sunku pasiskolinti iš rinkų. Ir sunku įsivaizduoti, reikia įsivokti, kokio masto krizė, e, krizė šalis išgyveno, kai bankai žlugo. Nežiūrinti tai, šalies šalis turėjo nuosavą valiutą ir tai valiutos nuvertėjimas reiškia, kad ekonomika taip pat turėjo prisitaikyti, atitinkamai reaguoti po finansinės krizės. Kaip matote šioje schemoje e, pasikeitė importo ir eksporto dinamiką, o čia matote, kaip nukrito konkurencingumas, koks konkurencingumas buvo šalyje pasiektas klėstėjimo metais ir ka, kaip jis atrodo po krizės. Nežiūrinti tai, kad prisijungimas prie euro, jeigu Islandija būtų buvusi eurozonos nare, vis tiek e, krizė, šalis, šalis būtų išgyvenusi tokią paties masto krizę Islandija tikrai duotų prisijungimas prie eurozonos Islandijai duot, suteiktų daugybę privalumų. Tai yra, būtų galima pagilinti, suintensyventi priekybą su eurozonos narėmis. Taip pat e, Islandijoje sumažėtų palūkanų normos, sumažėtų rizika, taip pat e, e įmokos mokamos dėl infliacijos, priemokos atlymo priemokos mokamos dėl didelės infliacijos, taip pat iš tikrųjų didesnį darbo jėgos produktivumą. E, Tačiau problema susijusiu su prisijungimu prie eurozonos yra tai, kad tai. Paaiškinsiu. Matote šioje lentelėje, e, kaip, kaip e, atrodo val, Islandijos, valiut, Islandijos uh, valiutos santykis su kitomis valiutomis ir kaip. Ir kokios priemonės egzistuoja e, atsilaikyti sudėtingais laikotarpiais, kaip, kuo, kuo yra paremtos tos valiutos. ir statistinė analizė, statistinė Islandijos kronos analizė atskaičia, kad jos padėtis panaši kaip ir Švedijos kronos. Tačiau Islandijos krona yra prastai prisitaikiusi būti, dalyvauti eurozonoje. Tarkim, jos padėtis yra kitokia nei Prancūzijos ar Vokietijos. Nežiūrint tai, Islandija galėtų tapti sėkminga eurozonos nare, nes jos darbo rinka yra labai lanksti ir dėl to ji galėtų nesunkiai priderinti valiutų kursą, užtikrinti valiutų kurso pakeitimus uh, ir ne, labai nenukentėtų, kalbu apie galimai apie užimtumą darbo vietas, kurias galėtų būti prarastos. Tačiau sunkiausia dėrybų tema be abejo bus žuvininkystės politika. Islandija sėkmingai, labai sėkmingai daug metų tvarko savo žvejybinius išteklius ir pirmoji kreivė atspindi e, Islandijoje sužvejojamus kiekius, laikantis bendrai leistino sužvejoti kiekio. Tarptautinė e, jūrų eksploatavimo taryba rekomendavo paskelbti kai kurių žuvų išteklių sužvejojimo moratoriumą, tačiau vėl sužvejojami kiekiai išaugo. E, Tačiau Islandijoje visą sugaunamą žuvį reikia iškelti į krantą. Tai yra privaloma, o tuo tarpu kitose, kit, kitos šiaurės jūros valstybės neprivalo to daryti. Taip pat e, yra politinis suinteresuotumas nepereikvoti žuvų išteklių. Ir niekas nesuinteresuotas, kad e, na, ištekliai išnyktų. Dar vienas dalykas - žvejyba yra labai svarbi Islandijai, nes 40 procentų šalies, tai 40 procentų šalies eksporto. Taip pat tai žvejyba sukuria nuo pusantro iki dviejų procentų BVP. Todėl Islandijai būtų labai svarbu išlaikyti to, tos srities vertybę, nes uh, viskas yra pagrista mokslininkų e, mokslininkų parengtais duomenimis ir griežtai laikomasi nustatytų kvotų. Kita svarbi dėrybų sritis bus bendroji žemės ūkio politika. Čia matote, kad žemės ūkio apsauga Islandijoje yra labai uh, aukšto ligmens ir vertinant iš ekonominio požiūrio taško, prisijungimas prie ES bendros žemės ūkio politikos Islandijai būtų naudingas. Tai, reikštų, tai leistų sumažinti šios sektoriaus apsaugą iki ES ligmens, taip pat e, sumažėtų žmogaus produ... žemės ūkio produktų kainos, nes šiuo metu jos yra 50 procentų didesnės nei galėtų būti. Taip pat tai užtikrintų lengvesnį gyvenimą ūkininkams. Tačiau Islandijos politinis elitas bando dėrėtis dėl, dėl, dėl tokios susitarimo, pagal kurį Islandijai būtų leista ir toliau puoselėti savo žemės ūkį ir, ir, jį, ir užtikrinti didelį apsaugą. Tapus ES nare, Islandija privalės tenkinti stabilumo ir augimo pakto reikalavimus. Svarbiausia yra štai Štai kas, Islandijai tai neturėtų būti sudėtinga, nes ji, e, jos finansų valdymo politika buvo gera iki krizės. E, buvo laik, tai, taikomi griežti reikalavimai, laikantis TVF susitarimų reikalavimų. Taigi Islandija tikisi šiais metais konstatuoti perteklių ir e, nuo šių metų BVP dydis šiame sektorėje turėtų mažėti 2000. 2013 e, jis turėtų sudaryti tik tai nukristi iki 15 procentų. Taigi, ką reiktų konstatuoti. Prisijungimas prie ES Islandijai turėtų būti patraukli perspektyva, tačiau svarbiausia, jei bus užtikrinti savo žvejybinių išteklių e, apsaugą ir užtikrinti jų vertės išlikimą. Grazie, punto, la parola alla Commissione europea. E... Ačiū, dabar žodis Europos komisijos atstoviai Aleksandrai Kaskranke. Ačiū, ponė pirmininkė. Man labai smagu būti su jumis šiandien čia Ir aš išsakysiu šiek tiek bendrų komentarų apie tai, kas šiandien buvo išsakyta. Bet nekalbės, ne, neminėsiu nei vieno konkretaus pasisakymo atskirai. Aš galiu pasakyti, kad mes e, esame labai dėkingi e, šio seminaro organizatoriams, nes jie mums padėjo aptarti, padės aptarti padėtį Islandijoje, kas yra labai reikšminga. Aš norėčiau šiek tiek nukreipti dėmesį nuo prezentacijų ir įvardinti, kodėl ES ir Islandija turėtų būti patrauklios viena kitai. ES 49 straipsnio antrojoje dalyje. Tai yra labai aiškiai pasakyta. Ten sakoma, kad e, bet kuri ES valstybė narė, gerbinti antros straipsnios vertybės, ir jas puoselėjanti gali tapti kandidate ES narės. O ES sutarties antrajame straipsnėje sakoma, kad sąjunga sukurta e, remiantis tokiomis vertybėmis kaip pamarga žmogaus orumui, pagarba žmogaus teisėms, teisiniai viršenybei ir panašiai, skaitant ir e, teisės asmenų priklausančių mažumoms. Tos vertybės yra bendros visoms valstybėms narėms kuriuose pluralizmas, nediskriminacija, tolerancija, solidarumas, vyrų ir moterų lygybė dominuoja. Aš norėčiau tik pasakyti, kad Islandija puikiai tenkina e, šiuos reikalavimus narystiai. Ji atitinka visus keliamus kriterijus. Būtent todėl ES yra patraukli Islandijai ir Islandija yra patraukli ES. ES institucijos lengvai tai pripažįsta. Kai rašėme nuomonę apie Islandijos kandidatūrą tapti e, nare, tai įvardinome. Mes e, atsižvelgėme į Kopenhagos kriterijus ir padarėme išvadą, kad Islandija jau tenkina politinius kriterijus. Ir Islandija jau e, visiškai tenkina ekonominius kriterijus. Islandija taip pat tenkintų didžiąją dalį ES teisino reikalavimo, nes nuo 1995 metų Islandija yra Europos ekonominės erdvės narė. Todėl ji jau dabar taiko labai didelę dalį ES teisinės įgyties. Nežinau kokią dalį, bet didelę. E, žinoma, reikėtų praeiti visą tą skryningo peržiūros procesą, kad galėtume išsiaiškinti, kiek yra pažeidimų įgyvendinant ES teisyną, tačiau akivaizdu, kad didelė dalis jo jau yra taikoma. Dabar mes e, bandome įvertinti, e, kokios yra greta iššūkių Islandijos perspektyvos įstojus į ES. Tarp paminėsiu tikruosius iššūkius. Tikrai iššūkiai visų pirma yra susiję tik su ES teisinės įgyties perkelimu. Nuomonė, pažangos ataskaita ir 33 straipsnių e, skirsnių peržiūra pademonstravo, kad Islandija didelė dalimi yra pažangi ir tobulėti galima tik keletoje pavienių skirsnių. Tie skirsniai būtų žemės ūkis, žuvininkistė, aplinkos apsauga. Ten iškyla daugiausia sunkumų. Ir čia todėl mes kalbame apie bendrąją saugumo politiką, tačiau suprantame, kad dėl jos jokių sunkumų neiškils. Islandija yra pasirengusi dalyvauti ES veikloje visur. Žuvininkystė dėrybose bus jautriausias klausimas. Kaip jau buvo pasakyta, Islandijos žuvininkystės valdymo politika labai pažangi, jos patirtis E, tvariai valdant žuvininkystę yra labai gera. Tačiau Islandijai reikėtų atverti savo žuvininkystės sektorių ir tenkinti ES teisės reikalavimus dėl įmonių steigimo teisės, laisvės teikti paslaugas ir e, laisvo kapitalo judėjimo, nes tie dalykai žuvininkystės sektoriuje dar nėra taikomi. Tai būtų pagrindinės reformos Islandijoje. Bendrosios žuvininkystės politikos E, dokumentai bus pagrindas toms reformoms, bet e, žinome, kad kuriant bendrą žuvininkistės politiką nebuvo galvojama apie tai, kad Islandija įstos Europos Sąjungą. Žemės ūkio sektoriai irgi iškils sunkumų, bet jie yra šiek tiek tokio pobūdžio. Islandija turės pasirenkti, suderinti žemės ūkio politiką su ES ir sukurti įstaigas reikalingas tos politikos vykdymui. Jau anksčiau esame matę, kad Islandija nenori derinti akį prieš stojimą ir tai iškels problemų įstoti, jeigu valstybė nenorės pradėti perkelinėti teisės aktų, kol nesibaigs referendumas. Bet čia yra kitoks uždavinys tai nėra e, praktinis, tai labiau politinio pasirinkimo klausimas. Dėl aplinkos apsaugos e, komercinė banginių žvejyba yra nesuderinama su ES teisės aktais. Todėl mes dabar bandome suformuoluoti naują poziciją dėl tarptautinės e, banginių medžioklės. Islandijos nuomonė čia išsiskirs e, ir dėl to turėsim pirmiausia su Islandijos visuomenė dėl to pasitarti. Kai tie pagrindiniai iššūkiai susijęs su ES teisynu bus įveikti, e, mes galėsime pasakyti, kad buvo pademonstruota reikalinga politinė valia. Politinė valia yra reikalinga ir iš Islandijos vyriausybės, ir iš Islandijos visuomenės pusės. Visuomenė turi paremti vyriausybę. Kiti iššūkiai nėra tiesiogiai susijęs su ES teisynu. E, Vienas iš didesnių iššūkių yra Islandijos ekonominė padėtis. Reikia pasakyti, kad ten yra įgyvendinama TVF programa. Da, neseniai buvo patvirtintas ketvirtas mokėjimų raundas Islandijai. Šią savaitę, tiesą sakant, tai buvo padaryta. Ekonominė padėtis yra labai jautri, bet ji labai gerėja. ICE Safe e, internetinės bankų sąskaitos E, žinome, kad dėl jų ginčiasi Niderlandai, Britanija ir Islandija, bet tikimės, kad bus rastas geras sprendimas parlamente ir bus patvirtinti reikalingi dokumentai. Taigi dabar tie trumpalaikiai e, iššūkiai turi būti suvokiami kaip trumpalaikiai ir jie pamažu pradings. Tačiau yra ir kitų rimtesnių iššūkių, pavyzdžiui, skumbrės iššūkis. E, Europos Sąjunga turėtų aktyviau bendrauti su, su Islandija turėtų aktyviau e, bendrauti su savo visuomenė, šviesti visuomenę. ES prie to turi prisidėti. Diskusijos su e, Islandijos visuomenė turi būti pakelėtos į aukštesnį lygį. Dar vienas dalykas. Kokios Islandijos perspektyvos įstoti Europos Sąjungą? Aš galiu be didelių sunkumų pasakyti, kad Islandijos šansai įstoti Europos Sąjungą yra labai dideli, puikus, turbūt geresni negu bet kokiai kitai kandidatijai. Tačiau jeigu taip atsitiktų. Ir tik Islandija pati nuspręs, ar taip bus. Tai e, viskas bus susiję tik su pačios Islandijos pasirinkimu. Bene, a questo punto la parola al rappresentante dell'Islanda. Ačiū. Toliau. Islandijos e, misijos prie ES atstovas ponas Haniganas. Ačiū. Ponios ir ponai. Nu, noriu visų pirma padėkoti komitetui ir jo pirmininkui už kvietimą dalyvauti šiame renginyje. Europos parlamento vaidmuo yra esminis, užtikrinant, kad plėtros procese būtų, kad plėtros procesas būtų e, e, paremtas demokratinėmis vertybėmis, o mes savo ruoštų e, norime, aišku, kad Islandijos altingas visapusiškai dalyvautų šiame procese. Norėčiau padėkoti kalbėtojams, trims svarbiausiams kalbėtojams, kurių pasisakymus išgirdome. Tai buvo tikrai įdomus pasisakymai ir aš didžia dalimi pritariu jų pateiktai analizai. Norėčiau trumpai apibendrinti perspektyvas mūsų administracijos požiūrių, ypač šiame proceso etape ir remsiuosi tuo, kas jau nuveikta kas jau įvyko. Kaip žinote, Islandija patikė prašymą narystį 2009 m. Liepos mėnesį ir formaliai darybos prasidėjo 2010 m. Liepos 27. Taigi dabar vyksta teisės aktų peržiūra ir derinimas. Kaip žinote, e, Dėrybos vyksta dėl atskirų skyrių, ES ekspertai aiškinasi, kaip Mes tvarkome konkrečią sritį, šis darbas vyksta ir manau, kad kolegos pritars man, kad vyksta gilus, analitinis, daug pastangų reikalaujantis darbas. Mes dirbame su komisija ir mes, žinoma, suvokiame, kad mums ypač daug naudos duoda šis. Tai, kad šis procesas yra gerai suorganizuotas ir nekarta išbandytas, ir jis pasiteisina. Taip pat džiaugiamės tuo, kad nežiūrint mūsų administracijos nedidelio e, dydžio, ne, nedidelio masto, mūsų kai kurios mūsų ministerijos yra mūsų kaiminių departamentų dydžio. Taigi, nežiūrint mūsų mastelių, pas mus dirba gerai parengti ekspertai. Ir tai yra žmonės, kurie jau 16 metų užsijima vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimu, jų gyvendinimo užtikrinimu. Ir čia pereisiu prie kitos svarbios minties. Kaip žinote, Islandija jau yra gana glaudžiai, e, gana plačių mastų harmonizavusi savo teisės aktus su Europos teisės aktais. Pavyzdžiui, mes dalyvaujame Šengeno sutartyje, teisingumo ir vidaus reikalų srityje, bet kaip Alison Bales minėjo, tai, kad mes esame parėmė beveik visus pareiškimus bendros ir saugumo politikos klausimais Mes esame pateikę pasiūlymą dėl politinio susitarimo su ES, kad būtų apgyve, įgyvendinti apribojimai dėl misijų, kai tik, pavyzdžiui, pasiekiamas tarptautinis, pasiekęs bus tarptautinis susitarimas dėl klimato politikos. Mes esame pareiškę, kad būsime pasirengę siekti plačiausio užmojo tikslų, mažinant taršalų kiekį aplinkoje. Dar aptarsiu vieną galbūt nesusijusi klausimą, bet manau, kad mes esame netradicinė kandidatė, nes mes 16 metų laikotarpiu esame įnešę beveik 15 milijonų eurų e, užtikrinant, tol, tol, siekiant tolygesnį ES išsivystimo. Ir e, dabar kalbant apie darybinius skyrius, svarbiausius darybinius skyrius jau minėjo mano kolegos. Aš visiškai pritariu, kad žuvininkystės politika yra vienas svarbiausių mums klausimų, regioninė politika, monetarinė politika bus kitos svarbios temos, nors, sunk, nors sunkumai čia, kurie iškils, bus veikiau techninio nei politinio pobūdžio. Ir visose, visose šiose srityse, ypač žemės ūkija ir žuvininkystėje, svarbiausiose srityse, mes vadovausimės Islandijos par parlamento Altingo nuomonė pas, patvirtinta 2009 metais. Ten yra patvirtintas e, vietos gairės ir mm, planas, kurio pagrindu mes ir dėrėsimės. Dar porą žodžių apie visuomenės nuomonę. E, pirmasis kalbėtojas e, puikiai pristatė uh, E, vyraujančias, e, visuomenėje vyraujančias nuomonės ir sąja, kad 63, kaip neseniai paaiškėjo, 63 procentai vis, Islandijos gyventojų pareiškė norintys, kad dėrybų procesas tęstusi. Vyriausybės tikslas yra pasiekti, kad tai būtų skaidrus ir visą apimantis procesas, kurio metu visuomeniai būtų teikiama subalansuota ir uh, išsami informacija. Ir iš tikrųjų Europos parlamentas labai teisingai akcentavo, kaip svarbu tinkamai informuoti visuomenę. Mes tai puikiai suprantame. Altingas yra mm, šio proceso varomoji jėga ir iniciatorius, jis viską kontroliuos. Norėčiau patikti, pavyzdį, ką iš tikrųjų darome. Vyriausiasis dėrybininkas ir jo komanda jau apsilankė visose didžiausiose Islandijos gyvenvietėse ir toliau tą veiklą tęs. Žmon... Bandysime išklaidyti žmonių būkštavimus, atsakyti į jų klausimus. Taip pat esame įkūrę, sukūrę interaktyvę svetainę. Ir bet kas bet kuris Islandijos gyventojas gali uh, pateikti savo klausimą dėl darybinių skyrių, dėl dėrybų ir gauti atsakymą, esminę atsakymą, uh, išsamų atsakymą apie tai. Ir mes tikimės, kad tokiu būdu užtikrinsime, kad mūsų visuomenė gautų visą informaciją apie dėrybų esmę ir apie tai, ir apie tai ką reiškia prisijungimas prie ES. Taigi mes pabandysime viską išsklaidyti visą miglą ir pateikti tikslius faktus. Ir kaip jau sakiau, Europos parlamento indėlis ir dalyvavimas yra tikrai labai sveikintinas ir svarbus. Buvo sukurtas Europos parlamento Altingo e, bendras parlamentinis komitetas. Tai buvo simbolinis žingsnis, bet taip pat tai buvo svarbus praktinis žingsnis. Kom, visa ko, komitetų vizitai ir tai, taip stiprinamas ES ir Islandijos bendradarbiavimas. Teisės aktų peržiūros procesas baigsis birželio mėnesį Tikimės, kad tai darysime kitus dėrybinius skyrius, tačiau tas procesas vyksta savo sparta. Ir mes, aišku, žinome, kad viskas vyks priklausomai nuo to, kaip ko mums pavyks pasiekti konkrečiose sritise. Dar prieš baigdamas norėčiau pasakyti porą žodžių apie tai, ką aptarė kolegė iš komisijos apie skumbras. Tai svarbus klausimas, nes Islandija viena iš keturių pakrančio. Pakrančių valstybių, kur, kur, kurias krantus skalauja Šiaurės jūra, bet mes esame viena iš keturių valstybių, kur, kurių krantus skalauja Šiaurės jūra ir mes padarysime viską, spręsdami šią situaciją. Ir mes žinome, manome, kad, kad būtent čia kad, kad tai nesusijęs su stojimo procesu, kad tai yra kito formo klausimas. Taigi, užbaigdamas, Noriu pasakyti tai, ką jau minėjo keletas kalbėtojų. Islandijos kultūrinė, demografinė e, ir geografinė situacija leidžia jai prisijungti prie ES. Ir praėjusiu metu pirmoji stojimo konferencija konstatavo, kad Island, taip, tai, atliep, tai užtikrintų Islandijos interesus ir kad tai taip pat būtų nemažai iššūkių sukelsianti užduotis, kuri pareikalaus kūrybingo požiūrio. Mes ir tikimės šio tikslo siekti sėkmingai šią užduotį gyvendinti. Ačiū. Grazie molte. Dopo gli interventi degli oratori la parola al relatore. Ah. Ačiū. Ir dabar pranešėjui. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Chairman. The, the... Pona Seivarė. Aš taip skubėjau suteikti žodį pranešėjai, sako pirmininkas, atsiprašau. Visi kalbėtojai, kalbėtojai iki šiol jau aptarė tiek daug klausimų ir taip puikiai, kad man nebelika apie ką kalbėti. O aš esu sukaupęs labai daug plėtros patirties. Prieš 40 metų aš buvau vienas iš Britanijos stojimo Europos Sąjungą narių ir vėliau, kai dirbau komisijoje, prisidėjau prie kitų plėtros etapų. Dabar aš dirbu e, tojame kompetencijos centre ir e, sutelkiau dėmesį į Islandiją. Per man sutiktas penkias minutės aš norėčiau pakalbėti apie Islandijos stojimą į ES platesnėme kontekste, istorinėme koncepte netgi. Tris skir, e, punktus norėčiau išskirti. Pirmiausia, šis plėtros procesas iš esmės yra E, stumiamas valstybių kandidačių. Kamgi reikalinga plėtros politika? Tam, kad Europos kaimininės e, valstybės, kurios vis beldžia ES duris, e, galėtų įstoti. Mes ES institucijose neprašėme Islandijos įstoti, mes džiaugiamės, kad ji pateikė savo paraišką ir tai buvo jos pačios iniciatyva. Kągi tai reiškia? Manau, kad tas e, reiškia kad mes e, turime teisę gerbti Islandiją, kuri gerbė pagrindinius ES principus, ES teisinę įgyti, jos tikslus, tai apima viską, skaitant ir žuvininkystę ir žemės ūkį. Be bejonės mes galėtume e, susitarti. Susitarti dėl e, pereinamųjų laikotarpių ir taip pat išimčių sričių, kuriuose netaikysime e, ES e įgyties. Aš kalbu apie Šengeno sritį, taip pat apie eurozoną. Kita plėtros politikos pasiekmi tai yra štai kas. Tos politinės Islandijos jėgos, kurios pasisako užstojimą, yra turi tam tikras teisės, bet joms tenka ir tam tikra užduotis ir prievolė paaiškinti gyventojams, kodėl narystė Islan... sutampa su narystė S atitinka Islandijos strateginius interesus, su sąlyga aišku, kad dėrybos baigsis sėkmingai. Aš asmeškai tikiuosi, kad referendume žmonės balsuos už stojimą ir ne kad, š, kad, mes, kad ši šalis e, nepa, nepaseks Norvegijos pavyzdžių, kurioje du kartus referendumas nepavyko. Nepamirškime, kad norvegai balsavo prieš prisijungimą prie ES būtent dėl žuvininkystės politikos. Dar vienas dalykas, pirmininkė. Islandija yra nepanašiniai vieną kitą kandidatę. Kalbu apie dabar besidarančias valstybės Turkiją ir Vakarų Balkanų šalis. Taip pat ji yra kitokia nei kandidatės, kurios dėrėjosi praeitie, netgi jis skiriasi ir nuo šiaurės šalių. Islandija yra mažiausia valstybė, kada nors kreipusis dėl narystės, jos gyventojų skaičius yra 320 tūkstančių, tai būtų mažiausia ES valstybė narė. Tai yra turtingiausia valstybė, kada nors kreipusis dėl narystės prieš finansų krizę Islandijoje buvo didžiausias pasaulyje BVP tenkantis vienam gyventojui ir dabar jis išlieka labai nemažas. Taip pat tai yra labai puikiai, geriausiai iš visų kada nors kandidatavusių šalių pasiruošusi šalis kandidatė. Mes jau taikome nemažai es teisės aktų. Todėl diferencijavimo, kitokio traktavimo principą mes turime traktuoti labai rimtai. Kalbu apie plėtros politiką. Taigi, E, su visomis kandidatėmis elgiamasi vienodai, tačiau reikia atsižvelgti į ypatingą Islandijos poziciją. Visiškai akivaizdu, kad Islandija gali taikyti es teisės aktus žemės ūkėje, kitoje sritise ir tą jau daro, 50 procentų jau taiko tuos teisės aktus ir taigi jai nereikia tokių patikrų ir išbandymų kaip e, vakarų Balkanų valstybių atveju. Tačiau tai nebūtinai suvokiama visame Europos žemynė. Galbūt jūs čia salėje, kiti čia dirbantys supranta. Tačiau Islandija yra savotiška valstybė, e, joje yra daug. Tai, tai yra paradoksų kupina šalis, tai yra neseniai atsiradusi valstybė, kurioje nuo senų senovės gyveno vikingai. Tai yra seniausia ši šalis puoselėja uh, seniausią rašytinę literatūrą. Ne, taigi neaišku, ar Islandija pasisakys už prisijungimą prie ES. Istorinės ir politinės to žingsnio pasiekmes Islandijai gali būti labai svarbios, tačiau Islandija galėtų išgyventi ir nebūdama ES nare. Jeigu Islandija pasakys ne ES kūrimo, ES istorijai, tai didelių pasiekmių nereikš. Nežiūrinti tai, aš manyčiau, kad aš sakyčiau, kad tai būtų e, nesėkmė, na, antausis, kaip sako prancūzai, jeigu būtų nuspręsta, kad Islandai nenori būti ES nare. Taigi, nedarant, jeigu Islandijai dėrybų procese nebus daromos nuolaidos, mes nepasieksime konstruktyvaus rezultato ir ne, nepasieksime, kad Islandai balsuotų už e, Islandijos prisijungimą prie ES. Ačiū. Grazie. A questo punto davvero l'opinione del relatore collega Preda. Ačiū e, ponui Graham Avery ir dabar jau tikrai žodį perleidžiu pranešėjai ponui Preda. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti svečiams, už tai, kad jie sutiko ateiti šiandien ir kalbėti su mumis. Visi pasisakymai buvo labai įdomus ir naudingi ir jie labai pravers e, rengiant AFET komiteto pranešimą. Aš esu pranešėjas Islandijos klausimų ir jos stojimo į ES klausimų. Pranešimas grįžčiausiai parlamente bus svarstomas vasario arba kovo mėnesį ir tikimės, kad plenarnėme posėdėje balandžio mėnesį galėsime balsuoti Strasbūrę. Jums leidus aš norėčiau išsakyti keletą komentarų apie e, išklausytus pasisakymus ir pasak, pateikti keletą klausimų. Visų pirma, aš noriu padėkoti ponui Toralson už tai, kaip jis pristatė Islandijos poziciją ES atžvilgių. Tai buvo labai kruopštus pristatymas, labai tiksliai buvo apibriešta e, Islandijos padėtis. Islandija įstodama į Europos e, sąjungą turėtų vieną aiškę partiją, kuri uh, E, ją remtų bešali, besąlygiškai, tai yra socialdemokratus turiu galvoje. Kaip ir stojant į ES ekonominę erdvę, mes esame tikri, kad šis projektas bus sėkmingas, nors ir nėra jam demonstruojama šimtaprocentinė parama. Antras dalykas, noriu padėkoti poniai Beils už tai, kaip ji pristatė Islandijos strateginę poziciją dabar, kai ES reikia apibriežti savo arkties politiką. Buvo paminėtas mūsų kolegos Galerio pranešimas apie tolimuosius tolimąją šiaurę. E, šis pranešimas parlamente dar bus aptariamas. O aš taip pat noriu padėkoti ponui Davidui Kerry už labai įdomų pasisakymą, kuriame jis išanalizavo E, pralaimėjimus, e, tiksliau, pliusus ir minusus, e, kuriuos Islandija gauna simboliškai prisijungdama prie ES. Taigi aš norėčiau pateikti tris klausimus svečiams. Visų pirma, klausimas poniai Bales, kuri paminėjo labai gerus Islandijos santykius su Rusija ir su Kinėje. Bet aš sutelksiu dėmesį į Rusiją. Čia aš taip pat norėčiau paminėti ponogramo Eivory pasiūlymą. Pažvelkime į pastarasias naujausias ES valstybės narės. Didžioji dalis jų įstojo į ES turėdamos įtemptus santykius su Rusija dėl praeities. O Islandijos atvejis ypatingas. Santykiai su Rusija labai geri. Taigi klausimas būtų toks. Ar Rusija yra suinteresuota Islandijos įstojimu Europos Sąjungą? Teikiu šį klausimą todėl, kad mes e, kalbėdami apie tolimuosius rytus vis manome, o ką Rusija laimi iš to, kad Islandija įstojo Europos Sąjungą tolimuosiuose rytuose. Antrasis klausimas būtų skirtas ponui Torhalsonui. Labai greitai, pirmadienį, Islandijos parlamentas balsuos dėl e, naujos sustarties dėl ICE Save e, banko su Niderlandais ir Didžiaja Britanija. Kokie būtų įmanomi scenarijai? Jeigu Islandijos parlamentas balsuos už šį susitarimą, ar valstybės viešoji diskusija Islandijoje bus labiausiai orientuota į šio banko, šio susitarimo dėl šios ISAIV banko sutarties rezultatus. Ar tai turės įtakos visuomenės požiūriui dėl Islandijos narsės ES? O paskutinis klausimas e, būtų Gramui Eiveri, ar galėtų ES institucijos turėti įtakos Islandijos pozicijai. Matėme, kad yra partijų, kurios prieštarauja įstojimui į ES, jos bando pasitelkti bet kokią progą per diskusijas ar rengdamos deklaracijas e, pareikšti, kad ES kišasi į Islandijos vidaus reikalus. Ar įmanoma Islandijoje pradėti realią diskusiją apie narystę ES, o galbūt tai, kad ten nėra išorinių veiksnių, yra labiau vertinama. Ačiū. Mes atsakysim visus pateiktus klausimus, kiekvienam jūsų skiriam po dvi minutės. Kolega Gomes, Cornelisen, Ferm ir e Tanok. Gomes, Cornelisen, Fermeris ir Tanokas. Gomes devintas. Dėkui pirmininkė. Dėkui už labai įdomų pasisakymą. Aš esu iš kito pasaulio galo. Pietų Portugalijos. Ir man e, iškyla daug neiškumų, bet tuo pačiu labai daug palankių jausmų dėl to, kad e, kalbame apie Islandijos galimybę įstoti Europos Sąjungą. E, neiškumai man kyla dėl to, kad iš esmės būtent dėl finansų krizės Islandai sumastė, kad būtų saugiau įstoti į tą masinę ES e, struktūrą. Kita vertus, kai kas iš mūsų ES visai nebuvome patenkinti ES veiksmais tuo požiūriu. Net e, kai kurie žmonės sakė, kad e, tam tikroms šalims reikėtų išstoti iš ES, bet aš taip negalvoju. 2008-2009 metais aš dalyvavau NATO parlamentinės asamblėjos susitikimuose. Ir mane pritrenkė tai, kad aš mačiau, kaip Islandijos diplomatai ir parlamentarai piktinosi Islandijai taikomomis priemonėmis iš Junktinės karalystės, Niderlandų ir kitų valstybių. Jie buvo traktuojami tarsi teroristai, nes finansų krizė e, juos privertė taip jaustis. Ir aš e, labai suprantu, kodėl Islandija taip jaučiasi šiuo požiūriu. Žinoma, aš kaip Portugalė jaučiu ypatingas sąsajas su Islandija nes e, mes, portugalai, esame Islandijos menkės aktyvūs valgytojai, taigi ryšiai labai stiprus, bet aš manau, kad mes e, turime nepamiršti ir tų šimtmečius besitęsiančių bendradarbiavimo tradicijų. Mano klausimas ir patarimas būtų toks. Islandiečiai turėtų būti labai griežti gindami savo interesus besirengdami įstoti Europos Sąjungą, ypač žuvininkystės ir žemės ūkio srityje. Komisijai tai galbūt nepatiks, tačiau tai yra receptas, kaip tapti gera ES nare. Tada jūs galėsite džiaugtis, būdami ES. Tvirta Islandijos remėja. Cornelisen, please. Thank you, Mr. Chair aiškiai pasisakėte už Islandijos stojimą. Kolegė Alison. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu patikti vieną klausimą dėl žuvininkystės. Daugelis iš jūsų pabrėžėte, kad tai bus viena svarbiausia arba galbūt pats svarbiausias, vienas svarbiausias arba galbūt pats svarbiausias veiksnys stojant Islandijai Europos Sąjungą ir reikia rasti čia kokį nors sustarimą. Ponas Avery sakė, kad neturėtų būti um, taikoma opt-out taisyklė. Ir nemanau, kad Islandija galvotų, kad opt-out taisyklė jai galėtų nepastarnauti, bet kokie variantai galimi? Ar opt-out taisyklės taikymas galėtų apskritai būti svarstomas variantas? Ar Islandijos žuvininkystės politika yra pakankamai gerai vykdoma, kad, um, kad pastarnautų Islandijai? Ačiū. Uh, Ačiū. Aš esu pakaitinis užsienio reikalų komiteto narys, bet aš esu visą teisės biudžeto komiteto narys ir aš rengiu pranešimą apie plėtrą. Aš esu švedijos socialdemokratas, taigi aš galbūt geriau pažįstu, su, suvokiu gyvenimą šiaurinėse valstybėse ir e, žinau, kad socialdemokratai Islandijoje palaiko šį Islandijos siekį prisijungti prie ES. Noriu pratesti ponios Kornelėsen mintį. Visi žinome, kad žuvininkystė ir žemės ūkio gali būti sritis, kurios darybose iškels problemų. Tačiau turiu konkretesnį klausimą. Ar Islandijos vyriausybė ar parlamentas jau priėmė sprendimą dėl prašymų taikyti išimtis? Ir gal galite konkrečiau pas, pristatyti, kuriuose srityse turėsite išimčių, pereinamojų laiko tarp ar kitokių taisyklių? Galbūt tai būtų ir komisijai skirtas klausimas. Ar jau dabar aišku, kurios, kurios sritis darybose kels daugiausia problemų ir, pavyzdžiui, žuvininkystės srityje, kur, kur, kuriuose konkrečiose e, dalyse jos jūs pageidautumėte išimčių? Ponas Tanokas, prašau. Uh, Ačiū pirmininkė, aš noriu pasveikinti Jūs, kad buvo iškelta iniciatyva surenkti šį e, seminarą, padėkoti kolegams už pasisakymus kalbėtams už pasisakymus, ypač ponui Grėmui Eiveriui už jo e, išsakytas mintis. Noriu pasakyti, kad Junktinės karalystės santykiai su Islandija e, e, mena labai ilgą istoriją, kai, bu, kai studijavau. Kai dirbau gydytoju, žinau, kad pas mus lankėsi e, medicinos studentai iš Reikjaviko, nes tuo metu pas jos nebuvo e, e, institucijos, kurioje būtų rengiami gydytojai. Taip pat prisimenu, kaip santykiai e, klostėsi šaltojo karo metu. Noriu pasakyti, kad ES narė yra Malta, kita labai maža valstybė ir Maltoje prieš referendumą dėl ES narystės buvo labai pasidalyjusi visuomenės nuomonė, tačiau šie klausimai buvo išspręsti. E, atstovaudamas Junktinė karalystė ir būdamas konservatorių partijos narys, aš pasisakau už jūsų e, prašymus dėl, dėl žuvininkistės politikos ir aš tikiuosi, kad dėrybų metu bus padarytos nuolaidos. Galbūt netgi bus reformuota bendra žuvininkistės politika. Ta politika e, yra stagnuoja jau daugelį metų, bet galbūt tai na, taptų savotiškos rušies uh, e, E, iniciatyva paskata Norvegijai ateityje, nes tikrai norėtume Islandiją matyti savo klube ateityje. Aš esu šešėlinės panešėjęs šiuo klausimus e, Europos konservatorių reformistų frakcijoje. Aš taip pat rengiu pranešimą apie Juotkalnyje, kitą nedidelę šalį kandidatę, kuri kurioje administraciniai ištekliai taip pat yra labai riboti, tačiau ji yra daug toliau nuo, nuo to tikslo nuo įstojimo į ES, jie nėra Europos ekonominės erdvės nare. Manau, kad iSafe banko problemos jau beveik išspręstos, nes žem, sustato dėl žemų palūkanų normų, dėl skol, skolos gražinime. Kalbant dėl skumbrės e, problemos ir dėl to, kad čia ištekliai išeikvoti, kuomet komisija kategoriškai padaro pareiškimą, aš niekad nežinau, kokiu pagrindu ir ką tai reiškia. Pavyzdžiui, Islandija banginių žvejyboje, banginių medžioklėje labai žvejos žvejoja nedidel, nedaug banginių, tam tik vienos rušies banginių. Ir nors visos uh, valstybės su, sutarė, kad reikia iš, išlaikyti moratoriumą šioje srityje, taip pat tam pritarė ir Tarptautinė žvejybos komisija, bet uh, Jeigu kalbama apie e, išimčių taikymą šioje politikoje, tai kaip tada su privalomais kriterijais ir reikalavimais keliam, keliamais šalimis kandidatėms? Turiu ponui Predai dar klausimą dėl Islandijos politikos. Islandija yra NATO narė, bet man atrodo, kad Islandija paliko gerus santykius su Rusija ir Kinija, tai yra nuostabu, aš to nežinojau. Ačiū. Bene, eh, non ho altre richieste, quindi lascio. Ačiū, daugiau norinčių pasisakyti nematau. Taigi skirsime dabar laiko šiek tiek mūsų svečiams, kad galėtų atsakyti į patiktus klausimus. Kiekvienam po dvi minutės, nedaugiau. Taigi, e, dabar klausiu, kas norės pralaužti ledus, kas kalbės pirmas. O kol jūs bandote priimti tą sudėtingą sprendimą, aš kolegoms pranešiu, jog e, rezoliucijos projektas, kurį rengė ponas Preda dėl Islandijos stojimo į ES, bus trumpai svarstomas AFET komitete vasario 10 dieną. Ačiū visiems ir dabar žodis svečiams. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pradėti nuo įdomaus klausimo apie Rusiją. Islandijos pozicija nėra unikali. Netgi šiaurės šalise man tai primena Danijos poziciją, nes Danija nemano, kad Rusija kuo nors grasina. Ir Islandija, būdama Europos ekonominės erdvės nare, nori pozityvaus bendradarbiavimo, o praeitie tas bendradarbiavimas apėmė e, prekybą žuvies produktais, tai ben, bendrą jūrų valdymą Pavyzdžiui, prieš Kalėdas buvo vienos iš šios ryties e, institucijų posėdis, kurioje dalyvavo ir Rusija ir pasižadėjo dalyvauti gelbėjimo operacijose. Juk tai e, na, reiškia, kad tai, tai būtų galima daryti prognozuojama įtaka ES politikai Arkties regione ir taip pat tai leistų e, užtikrinti atitinkamą Norvegijos įtaką šioje srityje. Dabar aš būsiu netaktiška. Ar Islandija pernelik priartėjo prie Rusijos po krizės, po jungtinių valstijų pajėgų atitraukimo? Buvo bandyta ieškoti naujų draugų. Tačiau bandymas žvelgti į Rusiją buvo tik iliuzija. Manau, kad Islandija tikrai pernelik daug iš Rusijos nebesitikė kuomet Islandija galės džiaugtis strateginę ES siūlomą apsaugą. Atsiprašau, kad aš taip nuoširdžiai atsakiau ir atvirai. Please. Uh, on uh, iSafe, uh, we... Dėl iSafe. Politologai niekada nebando prognozuoti <laughs> ateities, tačiau jeigu mane priversit, aš pabandysiu tai padaryti. Uh, Aš tikiuosi, kad paskutinis ICE Safe e, sandoris bus patvirtintas Altingėje, tačiau prezidentas dar gali perkel, perduoti ICE Safe e, klausimo svarstymą referendumui, kaip kad anksčiau yra dalyta. Gali būti, kad rinkėjai ICE Safe sandorį vėl atmes, susitarimą vėl atmes, bet visa tai jau yra prezidento rankose. Tačiau, jeigu parlamentas patvirtins ICE Save susitarimą, prezidentas pasirašys jį, tai iSave klausimas bus pamirštas po poros metų. Ir tada galėsim kalbėti apie ES. Trumpas komentaras dėl žuvininkystės. Svarbu pažymėti, kad e, tik viena ES dalis, šiaurės vakarai, nenori priklausyti didžiajam projektui, Europos projektui. Jeigu kalbame apie valstybės, apie pusiau nepriklausomus regionus - Norvegiją, Grenlandiją, Farerų salas ir Islandiją, turime suprasti, kad jos nenori priklausyti Europos Sąjungai, tai labiausiai dėl žuvininkystės. Ir tos keturios valstybės yra vienintelės atsakingos už tai, kad deramai atsakytų ES. ES turi jas pasiekti, jų žuvininkistės plotus turi pasiekti. Islandija Islandijai vis tik reikėtų leisti pačiai tvarkyti žuvininkystės išteklius, nes labai sėkmingai iki šiol juos tvarkė. Next. Please. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau trumpai atsakyti parlamentarams, kurie klausė dėl galimybių pasitraukti iš tam tikrų teisės aktų taikymo. Gauti išlygas. Aišku, per dėrybas um, dėl stojimo uh, iš principo yra nenorima suteikti tokių išlygų. Jeigu mes leidžiame naujoms narėms tapti visateisėmis narėmis, neprisimant jokių prievalių, tai tada ir senusios narės pradės to paties prašyti, o gal netgi daugiau, pradedant Britais ir baigiant visais kitais. Ir per stojimo dėrybas iš principo yra stengiamasi nesuteikti tokių išlygų, kad išvengtume ES sąrangos destabilizavimo. Tačiau tai nereiškia, kad tarantis dėl narystės negalima sukurti specialių mechanizmų. Ir daugiausia, išmintingiausias sprendimas yra suteikti ilgalaikį pereinamą laikotarpį su peržiūros galimybė. Mano nuomonė, žuvininkistės atveju tai būtų geriausias scenarius. Prieš dviejus metus Europos komisija parengė žalėją knygą apie žuvininkistės politiką. Jūs turbūt ją tada skaitėte, aš ją dabar turiu prieš akis. Tai yra nuostabus dokumentas. Jame apibūdinta ES žuvininkystės vizija iki 2020 metų. Ir jeigu jūs man leistumėte ją trumpai cituoti, tai e, ten yra parašyta, kad tai yra ilgalaikė strategija ir e, ten sakoma, kad 2020 metais per didelė žvejyba bus praeities dalykas. Bendra žuvininkistės politika bus standartizuota ir ją bus lengviau ir pigiau valdyti. Kai aš perskaičiau šią knygą, aš pagalvojau, čiagi rašoma apie Islandiją. Aš tik norėjau pasakyti, kad žuvininkistės klausimą reikėtų spręsti bendrame kontekste. Islandijos negalima traktuoti kaip E, žemesnius reikalavimus negu mes taikančios. Neretai ji yra aukščiau už mus ir nebūtų racionalu ją dabar pritemti prie bendrų standartų. So, yeah, Ačiū. Norėčiau dar kartą pakartoti mintį apie žuvininkistės politiką. Tai nebūtinai, mes nebūtinai turime kalbėti apie išimtis, apie pavyzdžiui, 2007 žalioji knyga galbūt pasikeis ir uh, Islandija atitinkamai pritaikys savo žuvininkystės politiką. Ir tikriausiai kolegos iš Islandijos patikri, patvirtins, kad yra. Islandija yra parengusi uh, savo planus šioje srityje, kalbant apie Europos institucijas, kurios įtakoja, kurios yra svarbios šiose diskusijose. Nemanau, kad vis tai susiję tik tai su išorės pajėgomis. Juk kai Taigi, aišku, kad, kad visi, jeigu išorės pasaulis irgi palaiko tai tai, tai Islandams tai bus tik naudinga. Taip pat e, kitiems išorės stebėtams svarbu parodyti, kad svarbu paaiškinti, tinkamai pristatyti Islandijos poziciją. Tai svarbu ne tik e, žuvininkystės srityje, bet šioje srityje tai yra gyvybiškai svarbu. Ačiū. Please, Mr. Hannigan. You, Pone Haniganai, ačiū pirmininkė. Trumpai atsakysiu į du klausimus klausimą dėl to, ar mes jau apsisprendėme dėl, dėl to, kuriuose srityse prašysime išimčių. Juk dabar vyksta teisės aktų peržiūra ir derinimas ir darybinės komandos dar nėra parengę bendro plano, todėl dar sunku kažką konkretaus pasakyti. Kita vertus, remiantis bendraisiais principais mes esame darome prielaidą, kad amžinai trunkančios išimtis nėra būtinos. Tai pasakytina ypač apie žuvininkystę. Žuvininkystės politikos kontekste manome, kad pasitelkus kūrybingumą ir ypatingus susitarimus, kaip ponas Eiver minėjo, galime pasiekti to, ko mums reikia remdamėsi jau egzistuojančių pagrindų. Trumpai apie ES institucijas ir diskusijas Islandijoje. Islandijos politika yra tokia pat sudėtinga kaip kokios kitos valstybės politika. Ir žinoma, vykstant aštrioms demokratiškoms diskusijoms, kurios, tęsis, kurios vyksta tęsis toliau, visiškai aišku, kad kai kurios partijos padarys viską, kad sutriškintų savo nepalankius argumentus. O administracijai svarbu užtikrinti, kad visuomenė paskly, pasiektų išsami bešališka informacija, kad žmonės už poros metų galėtų apsispręsti ir priimti savo sprendimą, kuomet jiems teks e, pasisakyti referendume. Ačiū. <laughs> ir komisija užbaigs. Uh, Ačiū už išsuteiktus klausimus, pateiktus klausimus man pirmiausia dėl žuvininkystės. Mes deramės dėl ES teisyno, tai yra esmė, valstybės narės derasi, komisija yra tik tarpininkė dėrybose tarp valstybių narių ir Islandijos kandidatės. Ir būtent valstybės narės galiausiai nuspręs, ką galima duoti, ko negalima duoti. O mes komisija stebime visą dėrybų procesą. Tačiau reikia vieną aišku pastebėjimą padaryti, pasakyti Negalima leisti. Kokio? Darybos pakeistų ES teisį. Ir esmė yra ta, kad dabar mes e, pradėjome dėrėtis dėl tokios žuvininkistės politikos, kokia ji yra dabar sukurta. Um, ir Kai Islandija taps ES nare, ji turės taikyti tą ES akį. Taigi Islandija jokių išimčių nebus taikoma. Kitas svarbus momentas dėl išlygų. Iš esmės, išlygos reiškia ES teisino pakeitimą tam tikroms valstybėms narėms. Tokių išlygų negalime taikyti visiems. Anksčiau tai yra aiškiai pasakyta, nenorime mes, e, kad e, daugiau tų išlygų būtų taikom, valstybės narės su to nesutinka. Islandijos atveju. Išland, Islandija pristatys mums savo poziciją, dėrybų poziciją prie, prieš peržiūrą. Jau 16 skirsnių skryningas baigėsi. Liepos mėnesį visos dėrybos baigsis ir po to Islandija pristatys savo poziciją. Pažiūrėsim, kokie bus pagrindiniai reikalavimai, bet tai, kaip pasakė Nikolas, mus labai nuramino. Islandija ketina e, visus savo prašymus suderinti su Orangų sąjungos teisynu. Dėl banginių medžioklės Tai jau ne žuvininkystės klausimas, tai aplinkos apsaugos klausimas. E, gamt, gyvūnų rūšių išsaugojimas. Komercinė banginių medžioklė, tai tuos reikalavimus pažeidžia, nes banginiai yra e, saugoma rūšis, kaip ir e, ruoniai, banginiai, laukiniai paukščiai. Ir jau dabar Visą tai yra surašyta Europos komisijos ir valstybių narių nuomonės ir pažangos ataskaitoje. Ir tai jau pasakyta. Kokiu dar klausimu man buvo? Ir dėl šiuo požiūriu jokios išlygos nebus pritaikyta. Manau, kad viską sakiau. Ačiū. Pone Tano, kad dėl darbo tvarkos? Aš norėjau tik šitą pasiaiškinti. Jūsų paminėtose sritise turbūt banginių klausimas yra svarbas. Jūs sakote, kad jis patenka į aplinkos apsaugos skirsnį. Tačiau vieną dalyką pasiaiškinkim. Banginiai būdavo gaudomi banguotieji rožučiai daugiausia būdavo gaunami Islandijoje. Tai yra rečiausia rušis. Tai ne tie banginiai, kuriuos japonai medžioja. Tad aš norėčiau sužinoti, kokia yra Islandijos vyriausybė nuomonė, kokia jų nuomonė. Aš neseniai peržiūrėjęs e, banginių medžioklės konvenciją supratau, kad Danai pakeitė savo poziciją, kad galėtų panaikinti moratoriumą. Aš nesuprantu, kaip valstybės narės gali taip savarankiškai svarstydamas galiausiai pasiekti bendrą susitarimą tarptautinėje komisijoje. O banginių medžioklės klausimas yra privaloma ES teisino e, reglamentuojama dalis. Jis suderinta su tarptautinėmis konvencijomis. Aš nežinau, kaip, e, ką ponas Hanekinas galvoja, ar jisai sutiks su tokia uh, aki interpretacija. Tai yra labai jautrus klausimas. Mes žinome, kad Islandijos uh, banginių medžioklės e, tradicijos yra labai senos ir gilios, jūs turite savo tradicinės medžioklės būdus, medžioklė vyksta labai nedideliu mastu ir aš nemanau, kad jums turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai kaip plataus basto komerciniai pasauliniai medžiokliai. Bet jeigu dėrybose tas klausimas taps raudona gyja, tai iškils daug sudėtingų problemų. Tokia buvo pono Tenoko kalba. Ačiū. Uh, you, yes, I... Ačiū, ponė Tenukai. Aš manau, kad jūs viską aiškiai apibrėžėte paminėjęs tradicinę praktiką, tradicinius įpročius medžioklės. Iš Islandijos perspektyvos žiūrint, Įdomu yra tai, kad banginių medžioklė yra numatyta ES teisino aplinkosaugos skyriuje. Pas mus tai yra žuvininkystės ministerijos kompetencijos klausimas tai yra jūrų išteklis. Ir mums norisi užtikrinti subalansuotą jūros išteklių naudojimą. Tai ir toliau išlieka mūsų pozicija Tarptautinėje banginių medžioklės komisijoje. Jeigu prisimintume Europos parlamento nuomonę šiuo klausimu, tai uh, suprasime, kad mes būtent elgiamės taip, kaip ten surašyta, mes dar tik taramės dėl savo darybų pozicijos. O parlamento nuomonėje yra paminėta tai, kad tradicinio subalansuoto tam tikrų e, jūrų išteklių e, naudojimo e, įpročiai turi būti specifikuoti ir daugiau aš nieko negaliu pasakyti. Jau Manau, kad kolegos, ekspertai ir komisija, jūs visi jau nusipelnėte padėkos. Kitas susitikimas sausio 17 dieną, 19, 20. E,